Nous allons maintenant aborder le prochain point à l'ordre du jour. Pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo darbo e, tvarkėje - situacija Kolumbijoje. Kaip ir ankstesnės kadencijos metu, mes toliau tęsėme diskusijas apie žmogaus teisės. Mūsų pirmosios diskusijos šioje kadencijoje bus apie Kolumbijos profsąjungas. Taigi dabar leiskite man e, pasveikinti ne tik mūsų kalbėtojus, bet taip pat ir suinteresuotų komitetų atstovus, ypač tartautinės priekybos atstovus, komiteto atstovus, užsienio reikalų komiteto atstovus ir žmogaus teisų pakomitečio atstovus. Taip pat norėčiau pasveikinti poną Salafranką, kuris yra Eurolato parlamentinėje asamblėjoje e, mūsų parlamento delegacijos pirmininkas. Taip pat norėčiau pasveikinti e, Kolumbijos darbo viceministrą, poną Ricardo Andres Eševeri Lopes, ir taip pat norėčiau pasveikinti jo ekscelenciją ambasadorių. Europos Sąjunga e, palaiko labai glaudžius ryšius su Kolumbija, todėl visiškai natūralu, kad Europos parlamentas atidžiai stebi žmogaus teisų situaciją šioje srityje. Visai neseniai gavome e, informacijos apie tai, kad daugėja išpolių prieš profsąjungas ir apskritai nepalankiai yra žiūrima į darbuotojus, kurie gina savo teisės. Gauta informacija yra labai prieštaringa, todėl tikiuosi, kad mūsų diskusijos padės e, aiškesnį vaizdą susidaryti apie tai. E, Tartautinės priekybos komitetas e, numatė šį trečiadienį surenkti diskusijas apie Kolumbiją ir apie bendrąją muitų lengvatų sistemą. Kaip mes jau visi žinome, šiuo metu vyksta gana uh, įtemptos diskusijos dėl ES ir Kolumbijos. Uh, laisvosios priekybos e, susitarimo pasirašymo. Šiuo metu e, Kolumbija gauna paramą iš bendradarbiavimo, vystomojo bendradarbiavimo instrumento ir 2007-2013 metų periodui turėtų gauti 160 milijonų eurų pagalbą. Todėl mes dabar turime susitelkti ties šiuo klausimu ir turime užmėgsti dialogą ir taip pat žiūrėti, kaipgi mūsų skiriamos lėšos gali padėti plėtoti žmogaus teisės. Dabar e, skiriu žodį ponui Mišelui. Ačiū pirmininkė. Tai yra pirmasis šio komiteto klausimas, klausimai ir Airijos profsąjungų kongreso vardu norėčiau pasiūlyti uh, pradėti nagrinėti situaciją nuo e, to fakto, kad e, profsąjungų aktyvistas e, buvo nužudytas Kolumbijoje. Jūs minėjote 160 milijonų nuo 2006 iki 2013 metų, kurie bus skirti Kolumbijai. Viena trečioji šios sumos skirta teisėjai ir teisės viršenybei. E, noriu pasveikinti e, Kolumbijos atstovus atvykusius čia. Vienas iš jų yra didži, vienos didžiausių Kolumbijos e, profsąjungų atstovų Pone Numbija Henry yra taip pat e, Tarptautinės e, darbo organizacijos e, darbo standartų departamento direkcija, taip pat Andres Lopes yra atvykęs, ponas Garsija, ambasadorius, taigi iš tikrųjų labai platus nuomonių spektras yra atstovaujamas. Dabar keli žodžiai dėl šios temos. Kaip žinome, Kolumbijoje yra įvairių žmogaus teisų ir humanitarinių problemų, pavyzdžiui, savališki žudimai nusikaltimai, žmonių dingimai, taip pat tarptautinės teisės pažeidinėjimai. Ir e, Taip pat smurtas yra plačiai paplitęs ir žmogaus teisų gynėjai, įskaitant ir profsąjungų atstovus, patiria didžiulę riziką, smurto riziką. E, ir profsąjungų atstovų nužudomų Kolumbijoje skaičius yra didžiausias visame pasaulyje. E, iš Kolumbijos e, vyriausybės esu išgirdęs įvairiausių pranešimų, kurie rodo, kad padaryta daug pažangos, tačiau situacija vis dėlto dar nėra priimtina, nes e, žmonės e, yra labai pažeidžiami, jie rizikuoja būti nužudyti iš tikrųjų yra daug giminaičių, sunų, dukrų, sutoktinių, kurių mm, giminės profsąjungo atstovai buvo nužudyti. Taigi, manau, kad svarbu pabrėžti mūsų būkštavimus dėl šios situacijos. Aišku, taip pat svarbu pripažinti padarytą teigiamą pažangą šioje srityje, tačiau taip pat reikia užtikrinti, kad sąjungų atstovų ir kitų aktyvi, žmogaus teisų aktyvistų žudimai yra absoliučiai nepriimtini. Ačiū. Give... Ačiū. Dabar žodį suteiksiu ponui Vanegas iš, iš Kolumbijos darbo organizacijos. Taip pat raginu jūs laikytis jums skirto laiko ribų, jums skiriama 10 minučių kalbėti. Buenas tardes. Agradecer la invitación a la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo. Labą dieną, norėčiau padėkoti vystimosi komitetui už kvietimą Profsąjungų e, vardu šiandien ketinu papasakoti apie žmogaus teisės profsąjungų veikėjams. Ir labai svarbu politinėse diskusijose, e, kai kalbama apie laisvos priekybos sutarimą tarp ES ir Kolumbijos, pabrėžti žmogaus teisų problemas. tarp Kolumbijos, JAV, Kanados laisvos prie, ir Šiaurės valstybių laisvos priekybos susitarimai buvo suspenduoti. Ir šiandien aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į sudėtingą žmogaus teisų padėtį, profsąjungų laisvių pažeidinėjimus, nuolatinius e, jungtinių tautų ir tarptautinės darbo organizacijos e, pastangomis tokių atvejų buvo daug nustatyta ir Kolumbija yra įtraukta į 25 valstybių sąrašą, kuriuose yra pažeidinėjamos e, profsąjungų teisės. Per pasarusius 23 metus 65 procentai profsąjungų buvo uždraustos, 2734 veikėjai buvo nužudyti. 7 metais 39 žmonės buvo nužudyti, tie, kurie buvo aktyvus profsąjungose. Ir visais tais atvejais e, vyroja nebaudžiamumas vyriausybė lik ir bandė pakeisti situaciją, tačiau 98 procentai tų susiliejimų buvo, išliko. Tačiau nuolatos yra pažydinėjimos profsąjungų teisės, 260 grasinimų. 2009 metais buvo um, išsakyta profsąjungų veikėjams, buvo daug uh, perkelimo atvejų, išpolių įvairių. Ir visi tie atvejai nebuvo, visi tais atvejais niekas nebuvo nuteista. Yra pažeidžiamas prof, profsąjungų veikėjų moralinis ir fizinis integralumas. Nuo 86 metų faktiškai kasdien yra pažeidinėjimos žmogaus e, teisės 563 e, profsąjungų veikėjai buvo nužudyti, na, o po praėjus per septynerius metus 36,6 procentai pažydinėjimų vyko per 23 metus 3704 pažeidimai. Tartautinės organizacijos teigia, kad valstybė neprisima savo atsakomybės, bet valstybė turėtų būti pagal konstituciją atsakinga už kviečių gyvybę. Na ir ta atsakomybė, kurios nesugeba prisimti Kolumbijos vyriausybė, reiškia, kad yra pažydinėjimos žmogaus teisės buvo pateiktas profsąjungų sąrašas sukarintoms grupuotėms ir taip pat matomas daug yra žudimų atvejų. Kai, kurie, kai kurių sukarintų grupių veikėjai buvo įkalinti, tai tie atvejai dar nėra išanalizuoti ir sausio mėnesį tie kareiviai kurie nagrinėjo e, žudimus jaunų žmonių ir e, profsąjungų veikėjų nužudimus. Jie irgi buvo nužudyti. Taigi buvo nužudyti nekalti žmonės ir dėja tie kaltinamieji buvo paleisti dėl to, kad e, teisės sauga nėra veiksminga Taigi 1700 nužudimų už teismo ribų, be jokio teismo. Taigi matome, kad šalyje siautėja smurto banga. Ir vyriausybė slepia, kokio masto yra ši problema. nuolatinio smurto banga, nuolatiniai išpoliai. Ir tą smurtą reikia vertinti kaip e, profsąjungų judėjimo politinį genocidą. Taigi, atsižvelgiant į šią situaciją, darbuotojų, darbininkų organizacijos, žmogaus teisų organizacijos, daugiau kaip 400 pilietinės visuomenės organizacijų remiamos ES profsąjungų konfederacijos bandė išsakyti savo nuomonę dėl to, kad nebūtų pasirašytas laisvos priekybos susitarimas tarp ES ir Kolumbijos, išreiškiant susirūpinimą dėl to, į kokią padėtį pateks ES ir mes suprantame, kad ES gina nuolatos žmogaus teisų, teisės kitas vertybės ir atsidurtų labai sudėtingoje situacijoje, susiklošius tokiai delikačiai situacijai, kai Kolumbijoje kovotojai žmogaus teisės vis dar yra žudomi. Ir, aišku, kitų valstybių atveju buvo į tai atsižvelgta, pažiūrėjau, kai vyko prezidento rinkimai JAV, taip pat kalbant, dis, diskutuojant ir derantis su ka Kanada, kitomis valstybėmis į tai buvo atsižvelgta. Taigi laisvos priekybos susitarimas uh, buvo suspenduotas, nebuvo pasirašytas ir ne, nesuprantame, kaip vyriausybė, kuri, kur, kurios, kuriai valdant tiek yra pažydinėjimos žmogaus teisės, gali gauti kažkokį tai apdovanojimą ir socialinėme dialoge reikia pasirūpinti kad Tartutinė darbo organizacija reikalautų, kad Kolumbijos vyriausybė imtųsi tam tikrų veiksmų. Na ir vyksta politinės diskusijas tarp ES ir, ir Kolumbijos dėl laisvos priekybos sustarimo ir į tuos dalykus būtina atsižvelgti. Tarptautinio profsąjungų judėjimo atstovai yra labai dėkingi ir mano kolega Manuel Čavės norėtų perduoti savo sveikinimus ir dėkoju, kad išklausėte mano pasisakymo ir situacijos pristatymo Kolumbijoje. Ačiū. Dabar žodis poniai Dumbė Ari, kuri atstovauja Tarptautinę darbo organizaciją. Jums, ponė, taip pat skiriama 10 minučių. Thank you. Ačiū. Ačiū už tai, kad TDO suteikėte progą e, pasisakyti šią popietę. Prieš sakydama kalbą norėčiau padaryti skirtumą tarp tarptautinės darbo organizacijos ir tarptautinio darbo biuro. Aš kalbėsiu tarptautinio darbo biuro vardu. Ir mes esame būtent tarptautinės darbo organizacijos sekretoriatas. Ir Todėl aš neišreikšiu asmenės nuomonės, bet e, kalbėsiu apie organizacijos poziciją. Mm, Kalbėtoje be mikrofono kalba. E, taigi, Kolumbija yra ratifikavusi konvencijas dėl susirinkimo laisvės ir kolektyvinių dėrybų e, e, organizavimo teisės. TDO e, priežiūros institucijos, ypač ekspertų komitetas konvencijų taikymui ir susirinkimo laisvės komitetas komentavo tai, kaip praktiškai taikomos šios konvencijos daugelį metų nuo pat 90-mečio pabaigos. Ypač priežiūros institucijos nagrinėjo minėjo e, galimus smurto prieš profsąjungų atstovus, smurto atvejus, tokių buvo daugiau nei, ta, nei tūkstantis, ir taip pat nebaudžiamumo situacija, kuri kelia nerimą. Vyriausybė teigia, kad e, Kolumbijoje esant tokiai sudėtingai smurto situacijai, kurią aštrina pa, sukarintos grupuotės, partizanai ir narkotikų priekeiviai E, nuo tos situacijos kenčia ne tik profsąjungų atstovai, bet ir kiti plėtinės visuomenės atstovai e, TDO e, suorganizavo Kolumbijoje keletą tiesioginių misijų praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje, tačiau nebuvo padaryta jokia pažanga žymė. 1998 metais e, buvo sulaukta skundo dėl konvencijos numeris 87 nesilaikymo. 25 e, konferencijos suorganizuotos tarptautinės darbo organizacijos buvo pasirašę po šiuo skundu. Uh, Susirinkimo teisės komitetas ir TDO valdyba nusprendė mm, nesteigti iš karto tyrimų komisijos, o nusiųsti 2000 metais į šią šalį misiją. Po šios misijos e, vyriausybė ėmėsi reikiamų žingsnių e, ratifikuoti e, darbo santykių konvenciją numeris 151 ir taip pat kolektyvinių dėrybų konvenciją numeris 154, o taip pat patei, pakeisti ir atnaujinti e, visą eilę teisinių, teisinių a, teisės aktų, e, taip pat skirti išteklių, kad būtų apsaugoti profsąjungų atstovai. Tuo metu vyriausybė nusprendė sukurti specialųjį komitetą, kuris rūpintusi e, susirinkimų teisės konfliktais. Praėjus keliems metams po šios misijos TDO valdyba nusprendė e, balsavimo metu nesteigti tyrimų komisijos. Nuo 2000 iki 2007 metų e, TDO generalinio direktoriaus atstovas, o taip pat aukšto lygio misijos lankėsi šalyje. Taip pat 2006 e, metais e, buvo pradėti techninio bendradarbiavimo projektai, taip pat pasirašytas trijų trišalis susitarimas e, dėl susirinkimų teisės. Jį pasirašė Kolumbijos valdžios atstovai, taip pat socialiniai partneriai Ženevoje. 2009 metų TDO sesijoje standartų taikymo komitetas dar sykį išnagrinėjo 87-osios konvencijos taikymą Kolumbijoje ir paragino vyriausybę e, ir toliau priimti TDO paramą, e, sprendžiant visus e, atvirus klausimus. Vyriausybė ir socialiniai partneriai išreiškė savo įsipareigojimą ir toliau siekti socialinio dialogo šalyje. 2009 metų tarptautinėje darbo konferencijoje mm, Kolumbijos vyriausybė per savo ambasadorių Ženevoje pakvietė mane apsilankyti į jų šalyje, kad pamatyčiau pasiektą pažangą taikant 87-ąją konvenciją ir taip pat kaip yra taikomas trišalis susirinkimo teisės ir demokratijos susitarimas. Ir vykdydama šios misijos įgaliojimus, taip pat laikydamasi standartų taikymo konferencijos komiteto e, išvadų, e, siekiau informacijos tokiais klausimais. Pirma, e, priemonės, kuri buvo imtasi kovoje su smurtu, susijusi su profsąjungų judėjimu. Antra, teisėkuros aspektai, kurie susilaukė pastabų iš TDO ekspertų komiteto, kurį anksčiau minėjau. Ir trečia, kaip funkcionuoja specialusis e, skundų pateiktų TDO nagrinėjimų komitetas. Misijos metu gavau informaciją iš visų šalių ir visais šiais klausimais. Kalbant apie priemonės, kurių buvo imtasi kovoje su e, smurtu nukreiptų prieš profsąjungų judėjimą ir taip pat nebaudžiamumu. Aš gavau informacijos apie teisėkuros ir kitas priemonės skirtas šiam tikslui. Visos susijusios šalis e, pateikė man statistinių smurto duomenų ir taip pat minėjo vairius tyrimus ir, ir taip pat kaltųjų nu, pripažinimą kaltais. Posėdžių metu taip pat buvo kalbėta apie profsąjungų lyderių apsaugą. 1787 bylos eiga taip pat buvo aptarta. Mes atsižvelgėme į teisėkuros klausimus, kuriuos iškėlė ekspertų komitetas ir aš Ypač kreipiau dėmesį į teismo nutartis susijusias su iškeltais klausimais, taip pat jų poveikį. Kalbant apie tri, trišalio komiteto tarptautinėje darbo organizacijoje funkcionavimą. Aš taip pat sulaukiu informacijos apie jo veiklą. Visos šalis pabrėžė poreikį jį tobulinti. Misijos pabaigoje aš pasiūliau imtis konkrečių priemonių siekiant e, išspręsti visus klausimus, kurie yra nagrinėjami tada priežiūros institucijose. Misijos pabaigoje vyriausybė savo komunikate, kurį, kurį gavau aš tiesiogiai, kurį man įteikė socialinės apsaugos ministras. Taigi vyriausybė įsipareigojo priimti keletą priemonių susijusių su klausimais, kuriuos iškėlė ekspertų komitetas, taip pat konferencijos komitetas, taip pat e, susirinkimų teisės komitetas. Tikiuosi, kad vyriausybė jums pateiks informaciją apie savo prisimtus įsipareigojimus dėl smurto atveju, taip pat nebaudžiamumo atveju, dėl profsąjungų lyderių apsaugos, dėl institucijų funkcionavimo, taip pat e, informacija apie bylas, kurias nagrinėja susirinkimų teisės komitetas, e, apie tos klausimus, kuriuos iškėlė ekspertų komitetas ir e, informacija apie TDO pagalbą. Aš nenorėčiau kalbėti apie juos detaliau dėl to, kad mano laikas yra ribotas. Ekspertų komitetas, kuris nagrinėja konvencijų taikymą, Savo 2009 pastebėjimuose, kuriuos jums pateikiau anksčiau, išskirtinė tvarka, nes šio komiteto pareiškimas dar nėra, ataskaita dar nėra paskelbta. Taigi šis komitetas pastebėjo e, savo 2009 metų rugsėjo sesijoje, pastebėjo, džiaugdamasis, e, kad visi įsipareigojimai, kuriuos prisėmė vyriausybė, išlieka ir taip pat paprašė vyriausybės nurodyti, kokia pažanga buvo padaryta juos įgyvendinant. Ekspertų komiteto pastabose matome, kad Visa eilė svarbių apribojimų dėl teisės į streiką, teisės į organizavimą ir teisės į kolektyvinės dėrybas buvo panaikinta dėl to, kad buvo priimti nauji teisės aktai arba buvo priimtos Konstitucinio teismo nutartis. Ir ekspertai nutarė, kad svarbiausi mm, išlikę svarbiausios problemos buvo išspręstos. Susirinkimų laisvės komitetas išnagrinės 1887 atvejai, kuris dar išlieka nuo praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio smurto protrukio bangos, taigi jie išnagrinės šį konkretų atvejį ir tik, taip pat tikisi, kad vyriausybė imsis atitinkamų priemonių e, kovai su smurtu prieš profsąjungų atstovus ir nebaudžimumą už tokius smurto atvejus. Vyriausybė informavo TDO, kad buvo kad teismas priėmė sprendimą dėl 2018 tokių įtariamųjų per pastarosius metus. Taip pat e, lankydamas į šalyje 2009 m. rugsėjį, gavau informacijos, kad profsąjungų atstovų žudimų sumažėjo. 2000 metais 196, 2008 38 ir 23 praėjusiais metais vyriausybės prisimti įsipareigojimai taip pat e, apima finansinės priemonės, finansinių išteklių skirimą e, profsąjungų lyderių ir aktyvistų apsaugai. Taip pat numatoma skirti finansinių išteklių generalinio prokuroro ir tie, prokuro, generaliniai prokuratūrai ir teismams. Be to, pirmininkė, labai svarbu, kad ES techninė parama atsižvelgtų į trūkumus e, tose sreitise, kurias identifikavo TDO priežiūros institucijos. Tam reikės daugiau koordinavimo tarp išorės pagalbos programos, priekybos poli, pro, politikų ir politinio dialogo. Bendradarbiavimas tarp ES ir TDO pastaraisiais metais tikrai sustiprėjo, tačiau Yra tik tais nedaug atvejų, kai Europos komisija paremė konkrečias programas ir projektus skirtus m, mm, užpildyti spragoms tokiose šalise kaip Kolumbija. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Ačiū labai. Dabar žodį suteiksiu Kolumbijos viceministrui Aševeri Lopes ir taip pat Kolumbijos ambasadoriui. Jums skiriamos 10 minučių abiems pasisakymams. Senora prezidenta, senioris. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai, labai džiaugiuosi ir dėkoju Jums už galimybę pasisakyti šiame forume bei išsklaidyti uh, būkštavimus, kuriuos sukėlė kai kurie Kolumbijos parlamento nariai galbūt. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Kolumbijos vyriausybė tiesą sakant taip pat yra šokiruota tokių nusikaltimų. Man atrodo, šiek tiek relatyviau reikėtų žiūrėti į šiuos skaičius. 2001 metais 27 800 e, Kolumbijos piliečių buvo nužudyta. Tai yra astronominiai skaičiai. Labai apgailestaujama dėl to. 2009 15 017 piliečių buvo nužudytų. Na, šis skaičius yra didelis, tačiau 15 procentų vis dėlto yra sumažėja šis rodiklis 2001 metais 205 profsąjungiečiai Kolumbijoje buvo nužudyti. Šie skaičiai yra baisus, jie mus labai žaidžia, gėda mums dėl tokių skaičių tartautinėme kontekste. 2009 metais oficialiais duomenimis 28 profsąjungų atstovaujant vadovaujantis darbuotojai buvo nužudyti, na, o profsąjungiečių duomenimis 40 tokių asmenų buvo nužudyta. Taigi, jeigu remtumėmės vyriausybės tiek remiantis vyriausybės, tiek profsąjungų skaičiais 68, 60 arba 68 procentais yra sumažėjęs šis skaičius nuo 2001 metų. Sakyti, kad žudimų politikos yra laikomasi prieš profsąjungiečius būtų klaidinga. Uh, tiek profsąjungų, tiek mūsų duomenys rodo, kad yra ženkliai sumažėjęs skaičius nužudytojų, asmenų nužudytojų profsąjungiečių. Mes tiesą sakant smerkiame, kaip profsąjungos, skai, tai kaip profsąjungos skaičiuoja žuvusiųjų skaičius, nes jų skaičiai dažnai yra didesni nei mūsų oficialūs turimi skaičiai. Pavyzdžiui, 2001-aisiais 2001 205 nužudyti asmenys. Na, o pagal profsai, profsąjungas 197 nužudyti. Toliau 2007 metais 26 ir 29 tie skaičiai skiriasi. Kitais metais vėlgi 2201 ir 94 skaičiai skiriasi. Kokiagi praktika vykdoma dažnai laikoma, kad auka priklauso profsąjungai, nepaisant to, kad ne visada tai būna. Be to, profsąjungos į statistiką įtraukia ir kitus asmenys. Pavyzdžiui, 2009 metais Žemės ūkio profsąjungų, profesinių sąjungų vadovai buvo įtraukti į profsąjungų statistikas, nors realiai taip neturėtų būti. Manome, kad galima būtų tiesą sakant, pagalvoti apie tai, kaip rinkti statistinius duomenis. Mes esame pasirengę keisti duomenų rinkimo metodus tam, kad į šiuos duomenis būtų įtraukti ir žemės ūkio darbuotojai, tačiau reikia dėl to sutarti, tiesą sakant, su Kolumbijos profsąjungomis. Tačiau dabar iš statistinių duomenų, kągi galime pasakyti, profsąjungos, profsąjungų vadovų žudimas nėra oficiali mūsų politika. Tai yra, tai yra partizaninių kovotojų gaujų karo rezultatas. Ir tiesą sakant, būtent tos partizaninės grupuotės ir žudo piliečius. Dešimt iš viso tokių grupuočių mūsų šalyje veikia. Bet to nepamirškime dar žurnalistų, yra dar ir valdytojų regioninių nužudoma. Nepamirškime, kad visai neseniai vienas regiono valdytojas buvo žiauriai nužudytas. Merai taip pat yra žudomi. yra dešimt iš viso tokių kategorijų, kurios yra saugomos, dešimt piliečių kategorijų. Ir profsąjungos priklauso toms kategorijoms. Prokuratūroje, tiesą sakant, yra prisimti įsipareigojimai saugoti profsąjungų lyderius. 2000 metais vienas tik tai asmuo buvo nuteistas. Na, o šiais metais, 2009 metais, 66, 68 asmenys buvo nuteisti per Uribe Velės prezidentavimo laikotarpį 234 asmenys buvo nuteisti, taigi negali būti net kalbos apie nebaudžiamumą. Yra netgi sukurtas specialus padalinys prokuratūroje šiems klausimams. Yra netgi specialios uh, instancijos yra specialūs teisėjai skiriami tam, kad jie tirtų išpolių atvejus, nužudimus profsąjungų lyderių. 2001 metais 6 milijonai dolerių buvo apsaugai tokių asmenų skiriama. Na, o 2009 metais jau 13 milijonų dolerių yra skiriama tokių asmenų apsaugai. Kolumbijoje vyriausybė yra įsipareigojusi užtikrinti profsąjungų teisės. Taigi perėjome nuo 6 milijonų prie 13 milijonų dolerių sumos. Neturtingai šaliai tai yra labai didelė suma, didžiulės investicijos. 40 milijonų dolerių per metus be viso to dar yra skiriama rizikingų piliečių grup, riz, piliečių, toms vadinamoms piliečių rizikos grupėms apsaugoti. Ir tiesą sakant, nei vienas profsąjungų lyderis, kuris buvo saugomas, nebuvo nužudytas. Nei prieš vieną iš šių asmenų nebuvo įvykdyta išpolių. Labai svarbu tai pabrėžti. Taip, mes suprantame, kad Kolumbijoje yra didžiulė smurto problema. Tačiau dabar kviečiame, siūlome tiksliau parlamentui persvarstyti dar persvarstyti dar kartą savo poziciją. Pone pirmininkė, taip pat norėčiau pasidžiaugti ir teisėkuros srities pažangą. Visai neseniai 1309 įstatymas, tiksliau įstatymas numeris 1309 buvo priimtas. jame yra kalbama apie specialiasias sankcijas lyderių nužudimo atveju. Už tokius nusikaltimus yra numatoma nuo 20 iki 30 metų įkalinimo bausmė. Šis įstatymas taip pat e, numato naujas prievalės, naujas sankcijas už susirinkimo laisvės pažeidimus. Taip, mes Kolumbijoje turime mažinti smurtą, būtent todėl įgyvendiname demokratinę saugos politiką šiuo metu Kolumbijoje. Pone pirmininkė, man atrodo, kad TDO ataskaitos yra gana aiškios, iš jų išryškėjo, kokios pažangos yra pasiekta ginant profsąjungų teisės. TDO nuolat lankosi mūsų šalyje, užsienio parlamentarai taip pat lankosi mūsų šalyje. Mes kviečiame tarptautinių organizacijų atstovus atvykti į mūsų šalį ir pasižiūrėti konkrečiai, kas yra daroma. Tikimės sulaukti jūsų paramos tau, tam, kad ir toliau galėtume kovoti su šiais didžiuliais skaičiais. Mes ir toliau kovojame ir kovosime. Ir taip pat paramos tikimės ir iš CUT profsąjungos. 2007 m. gruodžio mėnesį penkios profsąjungos pasirašė susitarimą ypatingai susitarimą, kuriuo yra pasmerkiama bet kokią smurto formą, kad ir kokios kilmės jį bebūtų, yra laikomas toks smurtas nelegaliu. Tai yra bendroji štai deklaracija, kurią dabar parodysiu, Tačiau CUT profsąjunga sausio 20 dieną atmetė tokį dokumentą, atsisakė jį pasirašyti. Taip. Beveik neliko laiko. Taigi, išvados prašau. Būtent profsąjungų organizacija tai pasirašė. Norėčiau paprašyti jūsų leisti mums su jumis bendradarbiauti tam, kad galėtumėme kovoti su šia smurto rykšte, kuri yra įsisiautėjusi Kolumbijoje. Dėkoju. Dabar pereikime prie klausimų parlamentarams. Ponas Salamanka, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte į šį labai svarbų susitikimą. Uh, kur kalbam apie žmogaus teisų padėtį Kolumbijoje. Aš manau, kad labai svarbu nušviesti patį kontekstą. Kolumbija gali būti pozityvi ES partnerė, kuri yra susijusi su ES per politinį bendradarbiavimą ir dialogą. Mes taikome muitų nuolaidų sistemą. Aš pats vadovavau rinkimų stebėjimo misijai 2001 metais. Buvo kiti parlamentarai irgi, kurie dalyvavo šioje misijoje. Turėjome galimybę pasikalbėti su Mario Lande ir FARC organizacijos nariais. Aš buvau vienas tų, kuris pasirašė Europos parlamento rezoliuciją, kurioje prašoma ministrų tarybos įtraukti FARC organizaciją į teroristinių organizacijų sąrašą. Mūsų parlamentas siekia apginti žmogaus teisės visame pasaulyje, Kolumbijoje taip pat. Akivaizdu, kad tie skaičiai, kurie mums šiandien buvo išsakyti, rodo, kad situacija pagerėjo žmogaus teisų srityje. Vyriausybių ir valstybių vadovai vienoje įgaliojo Europos komisiją parengti dėrybinės gairias tam, kad būtų pasirašyta asociacijos sutartis su Andų regiono valstybėmis ir tai būtų, yra daugia šalės sutartis. Europos parlamentas patvirtino keturias rezoliucijas, kuriuose teigiama, kad kai tik tai šie susitarimai bus pasirašyti, prieš Madrido viršūnių susitikimą. Na ir mm, nesvarbu, kiek tikslus ar netikslus yra skaičiai, vis tiek yra na, skirtumas tarp 28 ar 42 E, nužudytų profsąjungų aktyvistų ar lyderių, bet kuri mirtis iš tiesų kelia nerimą. Profsąjungų atstovai labai aiškiai pasakė, kad e, situacija, su kuria susiduria valstybė, turėtų mums leisti dėrėtis dėl asociacijos sutarties Ir aš manau, kad e, būtų nesažininga atsižvelgiant į padarytą ženklę pažangą Kolumbijoje, kovojant su terorizmu ir kovojant už žmogaus teisės, kaip buvo aiškiai pasakyta, specialaus įgaliotinio vertinant žmogaus teisų padėtį Kolumbijoje šiais metais tą ataskaitą paskelbė, būtų labai nesažininga, kai Kolumbija yra situacijos auka, kaip galima pagerinti žmogaus teisų, profsąjungų teisų padėtį Kolumbijoje. Mes patys turime užduoti tą klausimą, kaip būtų galima to pasiekti mums čia parlamente. Ir aš norėčiau užduoti klausimą e, Venagas, ponui Venagas. Kiek supratau, 19 milijonų profsąjungų veikėjų yra privačiajame sektoriuje ir vienas milijonas uh, E, valstybinėme sektorėje. Norėčiau paklausti, kuriam sektoriui jūs atstovaujate ir ar profsąjungų privačių ir valstybinių veik, profsąjungų atstovų nuomonė sutampa. Tiesą sakant, mane spaudžia laikas ir dabar privalau uh, apriboti pasisakymo laiką iki dviejų minučių. Dabar žodis ponui Mendes dėl valė. Dvi minutės. Eh, muchas gracias, presidente. Eh, gracias, presidenta. Ačiū, ponė pirmininkė. Pritariu viskam, ką pasakė ponas Lafranka. Kadangi turiu tik dvi minutės, kalbėsiu labai glaustai. Uh, Pirmiausia, pirmas dalykas, į kurį reikia atsižvelgti, yra tai, kad Kolumbijos vyriausybė pripažįsta, kad situacija yra labai sudėtinga dėl žmogaus teisų Kolumbijoje. Tačiau ateitie buvo dar blogiau, e, praeitie buvo dar blogiau ir panašu, kad tendencija yra pozityvi. Antras dalykas, Kolumbijos vyriausybė pripažįsta, kad situacija yra siaubinga ir vėlgi praeitieji buvo dar baisesnė. Kaip žinau, Kolumbijos ambasadorius šiame komitete galima pateikti skundą Kolumbijos vyriausybėje su prašymu pakeisti situaciją. vienintelis būdas, kaip būtų galima atkurti pasitikėjimą vyriausybę, yra pakeisti situaciją. Taigi aš siūlyčiau tris dalykus. Manau, kad svarbu Kol Kolumbijos vyriausybei išspręsti netikslios informacijos problemą. 1900 yra tokių atvejų. Ir labai svarbu mums e, būtų primti įstatymą dėl terorizmo aukų, nukentėjusių nuo terorizmo. Tas įstatymas užstrigo, nes buvo manoma, kad tai bus susijęs su dideliais kaštais. Na, taip pat e, vyriausybė turėtų reikalauti parengti nacionalinį veiksmų planą, uh, E, jį parengti turėtų su pilietinės visuomenės atstovais. Jeigu kažkas panašaus yra daroma vyriausybėje, Kolumbijos vyriausybėje, tai yra jau labai puikus e, veiksmas, kuris leistų suartinti santykius, prie, suartinti santykius tarp ES ir Kolumbijos, nes šis susitarimas Kolumbijai tikrai padėtų imtis tam tikrų veiksmų šią srityje. Ponas Kešmenas. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai pasakysiu, kad pritariu viskam, ką sakė ponas Mičelas. Taip, pažangos matome, tačiau aš esu labai sunerimęs, nes įstatymai buvo pakeisti, bet 28 ar 40 mirčių, kurios nebūtinai yra profsąjungų aktyvistų mirtys, bet yra mirtys, kurių buvo galima išvengti. Ir mes Leiboristų partija Junktinėje karalystėje nenorėtumėme ratifikuoti šios sutarties, kol nevyks tolesnis politinis dialogas. Ir paskirtas komisaras ponas Degucht jau yra prisėmęs tam tikrus įsipareigojimus, dėl kuriuos džiaugiuosi. Na ir be šio susitarimo profsąjungų situacija nepagerės. Bet prof, to susitarimo nėra, tas, tas susitarimas neegzistuoja. Ir tas laisvos priekybos susitarimas turėtų galbūt mechanizmas naujiems reikalingams pokyčiams įtvirtinti, tam, kad būtų gerbiamos visos žmogaus teisės, kad jos būtų gerbiamos vyriausybės ir įtvirtintos įstatymuose. Ir mes turime aiškiai pritaikyti savo principus dėl žmogaus teisų ir tų principų nepažeisti nesvarbu, ar tai būtų principai, kurie taikomi ES ar už jos ribų. Na ir dar, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad aš manau, na ir aišku, jeigu yra manančių kitaip, aš mielai išklausyčiau, kad nei JAV, nei Kanada, nei Norvegija neratifikavo sutarties, susitarimo ir mes būtumėme nesolidarūs su kitomis svarbiomis priekybinėmis valstybėmis, uh, kai tuo tarpu galėtumėme su jomis kartu reikalauti pozityvių pokyčių, o tokio solidarumo e, pažeidimas man būtų neracionalus. Ginant žmogaus teisės, pagrindinės laisvės, e, man draugų kaip ir nereikia, man pirmiausia reikia mm, pokyčių. Pone Gres, jums žodis dviems minutėms. Pirmiausia, norėčiau padėkoju padėkoti ponui Mičelui už šių diskusijų suorganizavimą. Pirmiausia, norėčiau kai ką priminti. 2009 metais Kolumbija nori atnaujinti bendrosios muitų lengvatų sistemos nuostatas, nes buvo pasirašyta žmogaus teisų konvencijos dokumentas. Tačiau, kaip matome, žmogaus teisės ir toliau yra pažeidžiamas. 70 procentų visų pasaulyje nužudomų profsąjungiečių yra nužudoma Kolumbijoje. Na, taip galima, aišku, pasidžiaugti, kad skaičiai mažėja, mažiau e, profsąjungiečių yra nužudoma, <laughs> tačiau greitai jau nebebus ko netgi ir žudyti, jų vis mažėja. JAF demokratai nuo 2006 metų blokuoja laivos laisvos priekybos susitarimo pasirašymą. Jie reikalauja saugumo darbuotojams, darbuotojų saugos ir aplinkos saugos taisyklių laikymosi. Net ir Šrilankos atveju, pavyzdžiui, bendrosios muitų sistemos, lengvatų sistema buvo nustota taikyti. Be to dar norėčiau priminti, kad ES su Peru ir Kolumbija Limoje posėdžiavo, vyko techninės diskusijos. Taip, mes suprantame pirmininkaujančios Ispanijos pageidavimą. E, gegužės 17-18 dieną vadovų taryboje, vad, vad, vadovų tarybai parengti susitarimus pasirašymui. Kaip ir Šrilankos atveju ES turėtų nutraukti diskusijas dėl laisvos priekybos susitarimo. Kokia gėda būtų mums ES demokratijos ir žmogaus teisų gynėjams padaryti mažiau negu kad jav demokratai šioje srityje. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis ponui Habitui. Ačiū. Būdamas vieno žmogaus teisų uh, komiteto uh, koordinatorių, norėčiau padėkoti, kad šis komitetas nagrinėja šį klausimą. Tikiuosi, kad ir ateityje taip darysite. Norėčiau aiškiai pasakyti, kad esu, priklausau Teisingumas Kolumbijai kampanijai, tai jau jau dalyvauju šioje kampanijoje daugelį metų, e, siekdamas pagerinti žmogaus teisų e, situaciją šalyje. Nors sakoma, kad du trečdaliai mirčių e, vyksta dėl susitaikeliškumo. Norėčiau padėkoti ministrui, kad jis atvyko čia, kad jis nori e, kažką daryti su ta situacija, tačiau nesuprantu štai ko. Kai jau vyksta dialogas tarp Kolumbijos ir Europos Sąjungos, kaip kodėl reikia pasirašyti priekybos susitarimą, kad galėtume, galėtume efektyviau vykti žmogaus teisų srityje, kodėl mes dabar jau to nedarome. Norėčiau padėkoti TDO už e, jos informaciją ir už tai, kaip e, stengiasi užpildyti egzistuojančias teisėkuros spragas. E, jūsų dokumentuose sakoma, kad Kolumbijos vyriausybė jums nurodė priemonės, kurių ėmėsi kovodama su smurtu prieš profsąjungų aktyvistus. Tai, mano nuomonė, yra nuolatinė vyriausybės atsakomybė. Ar jūs manote, kad vyriausybė bent jau iš dalies yra atsakinga už tas mirtis? Ir kaip dėl to, kad to fakto, kad du trečdaliai mirčių yra susijęs su Kolumbijos vyriausybės susitaikeliškumu. Be to, Europos komisija e, turėtų atsakyti šių debatų pabaigoje į du dalykus. Kodėl, kaip sakė TDO, jūs neties, nefinansuojate tiesiogiai projektų skirtų kovoti su šią problemą? Ir Kągi tuomet mes turi, kokį išvadą mes tuomet turėtume pasidaryti iš jūsų įsipareigojimų. Ir taip pat norėčiau pasa... prisiminti, ką pasakė kolega Kešmanas, kodėl jūs kaip ES elgėtės kitaip? Kodėl jūs turite pasirašyti priekybos susitarimą, kad gerintumėte žmogaus teisų situaciją toje šalyje, tuo tarpu kaip JAV, Kanada ir kitos šalis e, tiesiog imasi to žmogaus teisų srityje? Ačiū dabar žodis ponui Martinez. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat pasistengsiu kalbėti greitai ir trumpai. norėčiau pasakyti, kad labai vertinu mūsų, tiksliau, vyriausybės ir viceministro pastangas, norėčiau jais tikėti, tačiau e, skaičiai, tiesą sakant, vis tiek yra šiurpinantis, net ir pats ministras tai pripažino. Taip, 70 procentų visų e, profsąjungų lyderių pasaulyje yra nužudoma Kolumbijoje. Na, galbūt negrįžkime prie statistinių duomenų e, rinkimo skirtumų. Nepaisant tų nedidelių skirtumų, nužudimų, nužudimai yra baisus dalykas ir profsąjungų lyderiai be nedažniausiai tampa jų aukomis. Aš tiesą sakant, norėčiau tikėti, kad e, vyriausybė imasi tinkamos politikos. Tačiau be viso to reikėtų galbūt reikliau į tai pažiūrėti, galima būtų geresnių rezultatų pasiekti. Aš tiesą sakant esu labai senas ir buvau vienas iš Jose Marija Merkado draugas Jose Raquel Markado, tiesą sakant, nepriklausė valstybiniam sektoriui, jis buvo muzikas, dalyvavo profsąjungos veikloje ir jis taip pat buvo nužudytas. Prieš tai jis ilgus metus atstovavo savo šaliai tarptautiniuose darbo formuose. Tiesą sakant, tai nėra naujas reiškinys. Tokie dalykai vyksta jau nuo seno. Reikia griežčiau į tai pažiūrėti. Aš pasisakau už mūsų aptariamą prekybos susitarimą. Esu iš tų, kurie mano, kad, reik, kad reikia nuoseklios politikos laikytis ir kitų Latinų Amerikos valstybių atžvilgių, kuriuose, tiesą sakant, aukos skaičiuojamos ne dešimtimis, o tūkstančiais. Ir taip pat reikėtų dar vyriausybę paremti, kuri daro pastangas. Taip pat, tiesą sakant, mane šokiruoja tai, kad kalbama apie JAV poziciją kaip apie pavyzdinę poziciją. JAV šiuo metu praktiškai nutraukė dėrybas dėl laisvosios prekybos sutarties, bet lygiai taip pat JAV rėmė ir karinius režimus. Taigi norėčiau, kad man kas nors paaiškintų, kaipgi dabar reikėtų tai traktuoti. Ponas Mičelas. Ačiū, pirmininkė. Pir, visų pirma, norėčiau pasakyti, kad e, pritariu tam, kas buvo pasakyta, kad e, daug problemų yra, žinau, su kokiais sunkumais susidūrė Kolumbijos vyriausybė. Pats esu iš Airijos, kur 30 metų vyko žudimai, žmonės žudė vieni kitus. Taigi suprantu, ko, kaip sunku yra kontroliuoti terorizmą. Tačiau pažvelkite į skaičius 2000, 2003 ir po to daug mažiau, tai iš tikrųjų yra didžiulė pažanga. Aš nežinau, kas vyko 2003, 2004, 2005 ir taip toliau. Mums neteikiami šie skaičiai, bet būkite tikri, kad kiekvienais iš tų metų buvo žudomi profsąjungų aktyvistai. Kodėl? Nes jie norėjo organizuoti mm, suorganizuoti e, žmonės, kurie skursta ir susiduria su įvairiais sunkumais. Tokia situacija yra visiškai neprimtina ir todėl reikia tiesiog ministrui ir visiems susijusiems asmenim pasakyti, kad mes pripažįstame, kad daroma pažanga, bet situacija vis dėlto dar nėra priimtina. Ir mes rengiame šios klausimus šiandieną todėl, kad norime, jog žmogaus teisės kad situacija žmogaus teisų srityje pasitaisytų. Mes nenorime finansuoti e, žmogaus teisų pažeidinėjimų. 23-2009 metais. Ar žudomi profsąjungų aktyvistai Britanijoje, Norvegijoje, iš tikrųjų skaičiai yra keliantis nerimą. Mes turime ir toliau nerimauti, kad ši situacija tęsiasi. Tiesiog noriu paklausti dviejų klausimų. Vienas m, mm, skirtas TDO atstoviai. Ne visai supratau, kas buvo kalbama apie m, mm, ryšį tarp priekybos ir paramos. Yra vienas šio komiteto pogrupis, kuris yra, yra tiesiogiai atsakingas už Kolumbiją. Taip pat norėčiau paklausti mm, klausimo ministro ar ambasadoriaus. M, E, specialaus pranešėjo pranešimas jums buvo nusiųstas e, apie e, žmogaus teisų pažeidinėjimus. Ir jame buvo sakoma, kad asmens sargybiniai, kad reikėtų skirti asmens sargybinius profsąjungų aktyvistams. Ar turime suprasti mes, kad Ar mes galime būti tikri, kad tokie asmens sargybiniai skiriami nebus naudojami kaip šnipai? Ačiū. Dabar jau turiu užbaigti kalbėtojų sąrašą, nes mums nebelieka laiko. Taigi žodį suteiksiu poniai Munys. Dviem minutėm. Eh, eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pritariu eh, tam, ką sakė Salafranka ir Mendes Devalie. Man irgi labai rūpi situacija, žmogaus teisų situacija. Ir taip pat pritariu tam, ką sakė ponas Martinės. Laisvos priekybos susitarimas nėra tai, kad Ispanijos vyriausybė nori pasiekti to susitarimo bet kokią kainą per savo pirmininkavimo laikotarpį. Tiesiog kalba eina apie proceso, dėl, dėl kurio buvo deramasi trejus metus pabaigą. Ir Europos parlamentas su savo įgaliojimais, kuriuos suteikė Europos, suteikė Europos komisijai, kad būtų deramasi dėl šios sutarties. Taigi kalba eina apie proceso užbaigimą, proceso, kurį mes patys pradėjome. Kolumbija susiduria su įvairiais žmogaus teisų tikrini, situacijos tikrinimais, kurio, kuriuos atlieka, atlieka jungtinės tautos ir kitos organizacijos. Bandoma kovoti su žmogaus teisų pažeidinėjimais. yra, pasi, yra pasirašytos įvairios tarptautinės konvencijos, bandant išspręsti problemas. Europos Sąjunga turi sustarimus su Uzbekistanu, Turkmenistanu ir Gruzija. Ir visuomet kalbame apie žmogaus teisų situaciją visose pasaulio vietose, nes yra komunikacijų kanalai, yra tam tikri apribojimai, yra saistančios priemonės. Tačiau su Kolumbija, jeigu nebus pasirašyta sutartis, negalėsime daryti įtakos žmogaus teisų padėčiai. Ačiū. Ponas Pagelė. Pone pirmininkė. Dėkoju. Pateikta statistika yra gazdinanti apie nužudimus, apie kitos nusikalstamas veikas. Ir kadangi yra vyriausybių atstovai, atstovų, kurie pateikia tuos skaičius ir bando paaiškinti tų statistinių duomenų skirtumus, tai aš manau, kad vyriausybė turėtų pateikti statistinius duomenius apie tai, ko tikimasi iš vyriausybės, iš policijos, iš teisės saugos, apie nuteistųjų įkalintųjų skaičių. Nes teisinės valstybės principai reiškia, kad valstybė privalo užtikrinti tokią teisės saugą, kurią būtų galima pasitikėti ir e, įkalinti tuos, kurie padaro nusikaltimus. Mes to pasimokėme Balkanų regione, iš kurio aš esu kilęs. Jeigu nebūtų buvę teismų, mes tiesiog būtume turėję statistinius duomenys apie nukentėjusiosius. Tačiau prisimant atsakomybę, taikant baudžiamasias priemonės, suvokiant, kad žmonės visuomet privalės sumokėti už atliktą nusikaltimą kriter... buvo nustatyti tam tikri kriterijai ir buvo pakelta kartelė šioje srityje. Taigi mano klausimas būtų susijęs su teisės saugos veiksmingumo statistiniais duomenimis. Ir dabar visas akselė, paskutinis klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, daugelis klausimų jau buvo užduota anksčiau kalbėjusių kolegų, o aš tiesiog norėčiau išklausyti kitų profsąjungų veikėjų, kurie yra čia salėje, dėja jiems e, nenumatyta galimybė pasisakyti. Kaip pripažino pats ministras, viceministras, žmogaus teisų padėtis yra ganėtinai sudėtinga. Na ir aš manau, kad mes turime, turime pirmiausia apibendrinti patį kontekstą. Buvo užduotas klausimas apie 40 tariamai nužudytų profsąjungų veikėjų. Uh, kiek jų buvo nužudyta dėl veiklos susijusios su profsąjungomis. Panašu, kad tik vienas. Ir būtent tą asmenį nužudė FARC organizacija. Bent jau taip yra teigiama teismų, nepriklausomos instancijos Kolumbijoje. Ir aš norėčiau padaryti palyginimą su kitomis valstybėmis. Esu naujas parlamento narys, bet įsivaizduoju, kad ir ankstesnėje kadencijoje buvo pasirašytas susitarimas, laisvos prekybos susitarimas su Meksika, kairiųjų vyriausybė. Na ir aš nenorėčiau, kad žmonės manytų, kad yra taikomi skirtingi kriterijai. Lyg tai bandoma vienaip kalbėti su kairiaisiais, kairiųjų vyriausybė ir kitaip kalbamasi su tomis vyriausybėmis, kurios nėra kairiųjų, vyriaus, kairiųjų pažiūrų. Uh, yra taikoma apsauga žmogaus teisų gynėja, gynėjams, veikėjams Meksikoje pagal pasirašytą susitarimą. Ta turėtumėme padaryti ir Kolumbijos atveju ir pripažinti Kolumbijos e, padarytas pastangas. La parole est maintenant euh, au représentant de la Commission, monsieur. Dabar žodis komisijos atstovui Anžel Kero. Jis yra išorės santykių generalinio direktorato direktorius Latino Amerikai. Trys minutės. Have, uh, Kaip girdėjome, e, žmogaus teisų situacija Kolumbijoje ir toliau kelia nerimą. Todėl Horibijos administracija ėmėsi ypatingų priemonių sustiprinti teisės viršenybę ir iš dalies tos priemonės buvo sėkmingos. Tačiau ir toliau pažeidinėjamos profsąjungos aktyvistų žmog, žmonių teis, žmogaus teisės. Ir todėl norime paraginti, kad vyriausybė mm, sustiprintų šias priemonės ir apgintų pažeidžiamas grupės, įskaitant ir profsąjungų aktyvistus. Mes taip pat remiame bendradarbiavimo programą, priemonės, kurios nukreiptos prieš nebaudžiamumą. Taip pat TDO e, monitoringo ataskaita parodo, kad ir toliau e, profsąjungų veikla išlieka didelėme pavojuje. Nors, aišku, buvo padaryti dideli pokyčiai teisės sistemoje, tiek kalbant apie profsąjungų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, tiek kitus teisės aktus. Mes esame pasiruošę dalyvauti išorės pagalbos veikloje šioje srityje. Mūsų pozicija dėl Kolumbijos žmogaus teisų situacijos yra paremta proaktyvių požiūrių. Mes bendrabiavome su mm, vyriausybė ir kitais veikėjais per politinį dialogą, per mm, dialogą žmogaus teisų klausimais, taip pat bendra, per bendradarbiavimo programą. Mes taip pat e, vykdome veiklą kartu su plėtinė visuomenė, bendradarbiaudami su nacionaliniais e, sindikatais, e, profsąjungomis ir Kolumbijos vyriausybę. Kaip girdėjome, iš 160 milijonų 30 milijonų skirti mūsų bendrabiavimo programai 2007-2013 metais ir jie bus skirti teisės viršenybės stiprinimui Kolumbijoje. Tuo pat metu Kolumbijai reikia ekonominės pažangos, kad būtų sumažintas nedarbas, sumažintas neoficialus sektorius ir trumpalaikis darbo stačių pobūdis. Manome, kad trišalis priekybinis ekonominis susitarimas, dėl kurio derame su Kolumbija, galėtų e, svariai prisidėti prie situacijos gerinimo šioje srityje. Ir todėl e, norime užtikrinti, kad šiame susitarime būtų žmogaus teisų straipsnis, kuris leistų vienašališkai e, sustabdyti koncesijas, jeigu būtų pažeidžianėjimo žmogaus teisės. Taip pat norime numatyti visą eilę privalomų įsipareigojimų, kad būtų laikomasi darbo ir aplinkos konvencijų. Taip pat siūlome e, e, darbo teisės įgyvendinimo stebėsenos mechanizmą, įskaitant ir stebėseną per pilietinės visuomenės institucijas. Visa tai būtų labai svarbus naujo pobūdžio žingsniai gerinant situaciją, žmogaus teisų situaciją Kolumbijoje, ypač kalbant apie e, pavojų kylantį profsąjungų aktyvistams. Ačiū pirmininkė. Dabar kalbėtojai gali trumpai atsakyti į užduotus klausimus. Minutė kiekvienam yra skiriama. Pradėsime nuo, nuo fono Vanegas. Vieną minutę. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamentui už organizuojamą diskusiją žmogaus teisų klausimų. Kalbėtas kalba be mikrofono. Jums e, skiriamos dvi minutės, mes nematėme, tiesą sakant, kad jūs kėlėte ranką. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėjau tik tai užduoti klausimą. Nenorėčiau kartoti to, kas jau buvo pasakyta. Dabar koks mūsų darbo yra formatas, pirmiausia, reikėtų pasižiūrėti Kolumbijos atstovai, tokie kaip pavyzdžiui ponas Vanegas, žino, kad tokių dalykų nebūna su kitais uh, ES partneriais. Dažniausiai atvyksta tik tai ambasadoriai. Na, o dabar šiandien turime tiek ambasadorių, tiek vyriausybės atstovus, tiek profsąjungų lyderius. Ir visi čia susirinkę pripažįsta, kad į šalį dažnai važiuoja tarptautinių organizacijų atstovai. E, ši šalis, tiksliau situacija joje yra atidžiai stebima. Aš tiesą sakant, man nepatinka Kolumbijos vyriausybė, tačiau manau, kad Kolumbijos vyriausybė pirmiausia turi palaikyti piliečiai. Taigi dabar atsakymai, pona Vanegas, jums vieną minutę. Pirmiausia, kągi norėjau jums pasakyti. Labai džiaugiuosi, kad diskusijos apie žmogaus teisės yra tęsiamos. Jau trejus metus deramas dėl ES Kolumbijos susitarimo. Manau, kad būtent dabar, tik tai dabar yra kalbama apie situacijos rimtumą. Turiu pasakyti, jog Kolumbijoje ginti žmogaus teisės tapo tikra tragedija, katastrofa netgi, todėl kad dažnai tai kainuoja gyvybę, žmogaus teisų gynėjų gyvybę. Mūsų pajėgos yra šitaip silpninamos. Tik tai prieš dešimt metų dvylika. E, procentų visų darbuotojų priklausė profsąjungoms, na, o dabar tik tai 4 procentai darbuotojų priklauso profsąjungoms. Taigi mes nykstame, nykstame ne tik tai kaip profsąjungos, bet ne, ne tik mūsų darbuotojų skaičius mažėja, bet kartu ir narių skaičius mažėja. Taigi mūsų pajėgos nuolat yra silp, silpninamos. Kalbant apie žmogaus teisės ir apie priekybos susitarimą visos trys stambios Kolumbijos profsąjungos dėl vieno sutarė. Neįmanoma pritarti susitarimo pasirašymų tokiai e, vyriausybės politikai, kai paminamas yra žmogaus teisės. Mes e, tiesą sakant, nenorime pasirašyti parengto dokumento. Šiuo metu rengime, rengiame kitą dokumentą su kitomis profsąjungomis bei kartu su vyriausybė. Nes tas pirmasis dokumentas buvo parengtas prieš keletą metų. Jame kalbama apie minimalų darbo užmokestį ir nebuvo konsultuotasi netgi su profsąjungomis. Organizacijos, kurios kovoja prieš smurtą, prieš nebaudžiamumą, yra profsąjungos. Mes nenorime, kad ir toliau būtų pritariama tokios vyriausybėms veiksmams, kurios, kuris tokius, tokius dalykus daro. Three... Anry, ačiū, ponė pirmininkė, man buvo užduoti keli klausimai. Pirmiausia, apie mano pareiškimus dėl to, ar valstybė turėtų būti atsakinga už profsąjungų veikėjų saugumą. Valstybė yra atsakinga už piliečių gyvybę. Ir savo misijos Kolumbijoje metu supratau, kad vyriausybė ketina privatizuoti apsaugos um, tarnybas, kurios rūpinasi profsąjungų aktyvistų saugumu. Na ir vyriausybė toliau yra įsipareigojusi užtikrinti visų profsąjungų lyderių apsaugą. Taip pat vyriausybė patikino, kad ne, nepriklausomai nuo to, kokiais metodais bus e, rūpinasi jų saugumu, būtent valstybė ir tik valstybė bus atsakinga už tų veikėjų apsaugą. Taip yra ir pagal TDO reikalavimus. Taip pat kitas klausimas dėl nebaudžiamumo tyrimų. Nebaudžiamumo klausimas yra susijęs su viena byla, 171 byla dėl susirinkimo laisvės. Ir vyriausybė turėjo atlikti atitinkamą tyrimą, užsakyti tyrimą, kurį turėjo atlikti nepriklausoma institucija. To reikalavimo iš visų vyriausybių jeigu pasitaiko nebaudžiamumo atvejų, tuomet turi būti atliekamas nepriklausomas tyrimas. Tas tyrimas buvo patikėtas atitinkamai e, prokuratūrai, generaliniai prokuratūrai. Generalinė prokuratūra yra nepriklausoma nuo e, viso valstybės aparato. Na ir čia e, buvo užduotas klausimas, ar tie, tas tyrimas ir visi, visos bylos pagal 172 straipsniai buvo išanalizuotos ir aš kalbėjau su prokuratūros atstovais aukščiausių lygmenių ir vyriausybė numatė skiria išteklius ir, kaip suprantu, visi, e, visos bylos, visi atvejai, e, nebaudžiamo atvejai buvo išanalizuoti, ištirti tam, kad e, atitinkamas teismas galėjo imtis darbo ir atlikti, na, nu, nuteisti tuos, kurie tos, tais atvejais, kai buvo patvirtintas tas nebaudžiamumas. Kitas klausimas buvo dėl techninės paramos e, nuoseklumo. Vėlgi, visos organizacijos siekia to paties tikslo iki nulio sumažinti toleranciją profsąjungų teisų pažydinėjimams ir žudimams. Ir aš manau, kad mes visi kartu turime darniai, glaudžiai sutelkti išteklius tam, kad vyriausybė socialiniai partneriai veikiantys Kolumbijoje galėtų užpildyti tas didžiulės spragas, kurios egzistuoja valstybėje, yra politinė valia spręsti tas problemas ir jeigu partijos užsitarnaus pasitikėjimą, nes visos jos yra už tai atsakingos, ne tik um, profsąjunga, profsąjungos vyriausybė, socialiniai partneriai, visi turi užsitarnauti tą pasitikėjimą tam, kad būtų išspręstos didžiulės valstybės problemos. Taip pat tartutinė bendryje, TDO, ES, visi donorai turi prisidėti prie to darbo. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis teiksiu darbo viceministrui Ricardo Andrės Perės, kuriam skiriu dvi minutės. Kolumbijos vyriausybės vardu aš norėčiau padėkoti Jums už susidomėjimą Europos parlamente, situaciją mano valstybėje. Ir norėčiau pasakyti trumpai štai ką. Žmogaus teisų apsauga yra universali, universalus bendras reikalas, kuris yra svarbus ir Kolumbijos vyriausybei, ir visuomeniai. Ir dėl šios priežasties mano valstybėje visos daugia šalės organizacijos yra kviečiamos valstybės, vyriausybės dalyvauti šiame darbe. Dėl šios priežasties e, Kolumbija susiduria su įvairiais žmogaus teisų mechanizmais regione ir daugia šalia, daugia šalia bendradarbiavimo pagrindu. Ir dėl šios priežasties Kolumbija yra nuolatos stebima tarptautinės bendruomenės. Ir tarptautinė bendruomenė tam tikslui apibendrina tam tikras įvairias situacijas, taigi mes esame stebimi nuolatos, yra pateikiama ataskaita jungtinėms tautoms ir visos jungtinių tautų valstybės narės reguliariai stebi e, padėtį mūsų valstybėje. Ir Kolumbija savo norų parengė testinę ataskaitą, laikydamasi prisimtų įsipareigojimų, kai savanoriškai E, sutiko, kad periodiškai būtų atliekamos tos peržiūros ir tikrinimai. Taigi tas e, žmogaus teisų dialogo mechanizmas veikia su ES ir mes esame pasirengę įtraukti visus rūpimus klausimus į tą dialogą. Suvokiame, kad e, žmogaus teisų padėtį reikalinga gerinti ir pagerėjus situacijai būtų galima na, užkisti kelią smurtui, smurtui, kuris e, paveikia Kolumbijos visuomenę plačiaja prasme. Ir suprantame, kad priekybos susitarimas, dėl kurio yra deramasi su ES, suteiktų naujas galimybės ir tai taptų mechanizmu kovai su smurtu ir leistų pagerinti žmogaus teisų padėtį Kolumbijoje. Dėl šios priežasties išsakydamas pagarbą ir padėką ES už šias diskusijas, prašau jūsų bendradarbiavimo ir artimų santykių su Kolumbijos valstybe. Pone Mitchell, ar nori, norite pasisakyti ir apibendrinti diskusijas? Pone pirmininkė, kad žinome, žinome, kad komisaras ką tik sugrįžo iš Haičio ir laukia už durų. E, nemanau, kad reiktų daugiau apie tai kalbėti, puiku, kad diskusijos įvyko. Na, diskusijų te, tikslas yra susitelkti ties šiuo konkrečiu klausimu ir pasirūpinti, kad e, tokios tendencijos, kai yra žudomi profsąjungų veikėjai, būtų nutrauktos ir kad tai taptų praeities klausimu. Mes to tikimės iš visų valstybių narių ir visų partnerių priekybos rytyje puiku, kad surengėme tuos klaus, klausimus, tai yra pirmasis žmogaus teisų klausimų surengtas klausimas ir aš manau, kad mes turime stebėti situaciją ir ją aptarti reguliariai. Dėkoju, ponė Mičel, mes stebėsime situaciją. Tęsame. D'accord. Just uh, 10 seconds. 10 sekundžių skiriu Jums pertraukai. Mėly kolegos, man didelė garbė pasveikinti du kalbėtojus šioje posėdžio dalyje, kuri skirta baisiam žemės drebėjimui Haityje. Pone Martinėsai. Norėčiau tęsti darbą pagal darbo tvarkę ir paprašyti jūsų susėsti dabar. Man didelė garbė pasveikinti du kalbėtojai šioje posėdžio dalyje skirtoje baisiam žemės drebėjimui vykusiam Haityje sausio 12 dieną. Pirmiausia, tai komisaras Karel Dagucht ir Greta Škaumans, kuri yra NVO koordinavimas Europą Haitis atstovė. Tačiau prieš tai norėčiau pradėti nuo labai liūdnos žinios, kuri mums buvo patvirtinta mūsų buvusi kolegė iš parlamento 2002 metais išėjo dirbti į komisiją ir ji dirbo Haityje. Ji buvo antrasis ES delegacijos Haityje asmuo. Ir būtent atlikdama savo pareigas, e, dalyvaudama Porto Prense darbo susitikime Junktinių tautų pastate, ji žuvo. Dabar norėčiau paprašyti visų kolegų pagerbti ją tylos minutę, pagerbti mūsų kolegę, nepavarkstančią kovotoją už humanitarnę pagalbą, kuri, kurios netekome jai einant savo pareigas. Norėtume taip pat pareikšti užuojautą ir jos šeimai. Taigi prisiminkime Ebler Šuarės Birar. Ačiū. Taigi, teskime Haičio klausimo nagrinėjimą. Hai, situacijos Haityje kaita mums yra labai svarbi dėl katastrofos masto ir dėl iššūkio, kurį kelia humanitarnės pagalbos koordinavimas. Šiuo metu manoma, kad yra 75 tūkstančiai žuvusiųjų, 250 tūkstančių sužeistųjų, pusantro milijono netekusi, netekusių būsto. Europos Sąjungos atsakas buvo greitas, buvo imtasi priemonių buvo aktyvuotas ES piliečio apsaugos mechanizmas. Sausio 18 dieną neįlinės ministrų tarybos metu ES įsipareigojo pervesti 122 milijonus eurų kaip skubiai teiktinos humanitarnės pagalbos Haičiui. Na, Europos komisija yra numačiusi skirti 300 milijonų eurų e, skubiam atstatymui ir taip pat vidutinio ir ilgalaikio laikotarpio atstatymui Haičio. ES reakcija buvo greita, tačiau nepaisant to dėl logistinių ir koordinavimo priežasčių bei dėl saugumo problemų pagalbos teikimas buvo sulėtintas. Niekas nebejoja, kad iš to mums reikėtų pasimokyti pasimokę iš šios krizės, tiesą sakant, galėtume. Ši krizė galėtų būti naujas postumis imtis iniciatyvų tam, kad tam, kad imtumėme visų reikalingų iniciatyvų siekiant skatinti ES ir valstybių narių veiksmų koordinavimą ir didinti ES ir valstybių narių, narių humanitarnės pagalbos instrumentų veiksmingumą ir savitarpio papildomumą. Pone komisarė Deguktai, dabar jums skiriama 15 minučių. Merci beaucoup. Euh. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jau buvo minėta, mes ką tik tai grįžome iš Haičio. Mūsų misija turėjo keletą tikslų. Pirmiausia, norėjome pareikšti užuojautą Haičio žmonėms bei ponios Pilak šeimai, kurią ką tik tai pagerbėte tylos minutę. Kitas mūsų tikslas buvo konkrečiai pasižiūrėti, kas vyksta vietoje, nes mūsų gaunamos žinios informacija, tiesą sakant, skiriasi. Pavyzdžiui, jungtinių tautų informacija skiriasi nuo mūsų pasiuntinių žinių. Be to, turėjome pasižiūrėti su Haičio e, valdžia, kaip toliau reikėtų dirbti artimiaus laikotarpiu ir vėliau ateityje. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie dabartinę situaciją apie skubiai spręstinas problemas taip pat ir apie šalies atstatymą dar norėčiau pakalbėti. Dabar kas dėl dabartinės, dabar suklošusios situacijos vietoje. Galėčiau pasakyti, kad turint galvoje katastrofos mastą, situacija yra, galima sakyti, patenkinama. Buvo vykdoma gelbėjimo operacija. Dar vakar buvo gyvų žmonių rasta ir išgelbėta. Aišku, tai galima buvo padaryti dėl tartautinės pagalbos, tartautinės pagalbos dėka, na ir dar dėl to, kad jungtinės tautos jau seniai dirba Haityje ir turėjo tam tikros įrangos Haityje, kurios pagalba mes galėjome išgelbėti nemažai gyvybių. Dabar toliau, kokia yra medicininė situacija. Nemažai e, medicinos personalo, medicinos darbuotojų dirba Haityje kai kurios e, ligoninės arba ligoninių dalis vis dar veikia Haityje. Manau, kad netgi galime sakyti, kad šiuo metu žmonės, kuriems reikalinga medicinos pagalba, ją ir gavo. Tačiau tai nereiškia, kad po keletos dienų ar savaičių situacija, tiksliau, pastangos šios bus nutrauktos. Šiuo metu yra atliekama ir bus atliekama daug amputacijų. Kaip žinia, amputavus tam tikras kūno dalis vėliau reikalinga yra medicinė priežiūra, taigi ir toliau bus reikalinga medicinė pagalba. Aš tiesą sakant žaviuosi tais žmonėmis, medicinos personalu, kurie dirbo dieną ir naktį labai greitai ir labai efektyviai Haityje. Galima tik tai žavėtis tokiais žmonėmis. Dabar toliau, kas dėl maisto ir dėl vandens. Yra organizuotai dalyjamas vanduo stovyklose, tose neoficialiosiose stovyklose, Porto Prense. Taip pat yra maistas dalyjamas. dalyjamas. Jau prieš žemės drebėjimą buvo prasta situacija maisto srityje. Jungtinės tautos buvo sukaupusios tam tikras maisto atsargas vietoje, taigi dabar galime jas pradėti dalinti. Aišku, tas atsargas reikia dar pildyti tačiau atrodo, kad dėl to problemų nekils, todėl kad e, veikia uostas Haityje, tai yra e, plūduriuojantis vadinamas uostas, todėl problemų dėl to nekyla. Be to e, keliai, tiesą sakant, praktiškai liko nepaliesti Haityje. Taip, keliai ir anksčiau buvo prasti, tačiau galima buvo tikėtis, kad keliai bus smarkiai apgadinti, tačiau taip nenutiko ir jie tikrai yra palyginti geros būklės. Na ir Porto Prenso oro uostas e, taip pat e, veikia, dirba tinkamai, netgi uh, imtemtesniu režimu. Taigi bent jau kol kas šiuo atžvilgiu problemų Haityje nematau. Tačiau dar yra viena skubiai spręstina problema. Tai yra gatvėje atsidūrę žmonės, žmonės e, gyvenantis gatvėse, parkuose yra daug neoficialių vadinamųjų stovyklų, kuriuose glaudžiasi žmonės, kurie nieko neturi. Jiems teikiamas maistas, vanduo, tačiau niekas jų nesaugo. Ir tokia situacija tęstis negali. Šiuo metu kol kas tai nėra šiuo metu situacija nėra labai bloga, todėl kad palankios tam yra klimato sąlygos. Šiuo metu e, maždaug 28 laipsnių šilumos e, Haityje nelyja, tačiau po keleto mėnesių, po šešiarių mėnesių bus liučių sezonas, prasidės liučių sezonas, taigi mums reikia kažkokių tai priemonių būtinai imtis iki e, liučių sezono pradžios. Reikia rasti būstą įkurti stovyklas 250 tūkstančių žmonių. Aišku, tai nėra neįmanoma, tačiau reikia tai padaryti kaip įmanoma greičiau. Nes nus, priėmus sprendimą steigti tokias stovyklas praeis dar dvi savaitės, kol konkrečiai jis bus įgyvendintas. Reikia ir tai atsižvelgti. Na ir dabar kokiagi yra valstybės situacija. Labai įdomią diskusiją vedėme su prezidentu, mm, ministru pirmininku, ministrais, aukštais valstybės pareigūnais. Visi, tiesą sakant, glaudžiasi policijos komisa, komisariete, nes mieste, šalyje praktiškai nieko nebeliko, tik tai tas vienas pastatas. Aišku, toliau tokia situacija negali tęstis. Porto Prense kvartalas, kvartalai, kuriuose buvo įsikūrę e, prezidentūra, e, ministerijos, labiausiai nukentėjo nuo žemės drebėjimo. tiesą sakant, labai įdomiai, ga, įdomiai galima matyti žemės drebėjimo pasakmes, nes praktiškai egzistuoja kaip ir linijos einančios per miestą. Ir vieni kvartalai patenkantys tas linijas buvo labiau paliesti žemės drebėjimo, kiti mažiau. Ir štai, pavyzdžiui, net ir komisijos pastatas labai smarkiai apgadintas yra, todėl kad atsidūrė vadinamoje linijoje žemės drebėjimo. Negalima sakyti, kad taip nutiko dėl, negalima sakyti, kad daug pastatų buvo sugriauta dėl statybos broko. Taigi daug ministerijų sugriauta, daug valstybės pareigūnų žuvo. Šiuo metu reikia kaip manoma greičiau atkurti valstybę. atkurti tokią valstybę, kuri galėtų tinkamai veikti, priimti sprendimus. Juk e, Haičio gyventojai taip pat turi dalyvauti, priimti sprendimus tiek gelbėjimo operacijose, tiek atstatant šalį. Būtent todėl e, Haičio vyriausybei pasiūlėme savo pagalbą statant pastatus, su konteineriais taip pat siūlėme savo pagalbą, techninę pagalbą siūlėme tam, kad kaip įmanoma greičiau at, būtų atkurta Haičio valstybė. Jungtinių tautų programa Minusta yra vykdoma Haityje. Manome, kad e, nekarinė minusta vadovybė turi bendradarbiauti su kitomis struktūromis ir turi būti priimtas sprendimas, kur įkurti, pavyzdžiui, mokymų stovyklas reikia kaip įmanoma greičiau e, priimti tokius sprendimus, nes struktūros labai reikalingos yra, infrastruktūros labai reikalingos yra. Na ir dar dabar dėl skubiai teiktinos pagalbos, kuri nėra humanitarnė pagalba, kartu su Haičio vyriausybė. <coughs> su rengsime misiją, kurioje dalyvaus komisijos, tarybos ir valstybių narių atstovai. Kai kurios valstybės narės jau dabar yra labai suinteresuotos dalyvavimu tokioje misijoje ir nori, kaip manoma, greičiau ją pradėti vykdyti. Na ir dar kitas dalykas - atstatymas. Šiuo metu Monrealėje vyksta konferencija e, Haičio draugų. E, konferencija. Europos komisijai, Europos tarybai atstovauja ponas Kušneras. Prieš pusantros valandos dar su juo kalbėjausi visai neseniai, bet. Taigi, koksgi būtų tikslas? Tikslas būtų parengti planą ne tik Haičio atstatymui, bet ir Haičio valstybės atkūrimui. Reikia ne tik tai su žemės drebėjimo pasiekmėmis e, kovoti reikia taip pat kovoti ir su tuo, kad šiuo metu nėra, nebeliko Haičio valstybės kaip tokios. Konferencija, vadinamoji Pledging Conference, yra numatyta surenkti kovo balandžio mėnesiais, tačiau to nepakaks mes manome, kad reikia parengti konkretų planą kartu su jungtinėmis tautomis ir su kaiminėmis valstybėmis, kaip pavyzdžiui Dominikos Respublika. Taigi kartu su ES ir ES komisija taip pat šis planas bus rengiamas. Mes kaip įmanoma greičiau paskirsime asmenį, kuris galėtų mums atstovauti šioje operacijoje. Mm, dar tikriausiai kyla klausimas dėl Europos Sąjungos nepakankamo dalyvavimo ar nepakankamo jos dalyvavimo viešojoje srityje. Tiesą sakant, galbūt komisija ES nėra labai matoma, bet e, mes esame daug investavę, nusiuntę daug žmonių į Haiti. Na, taip, e, kariškių pajėgos nėra Europos komisijos pajėgos, bet mes atstatme dalyvaujame. Ir reikėtų pasveikinti tokias pastangas Europos Sąjungas, Sąjungos parama, tiesą sakant, teikiama dažniausiai kaip nacionalinių valstybių narių parama. Na, taip, e, per televizorių matome JAV aktyviai dirbančius kari, atstovus, kariškius. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad ES šalis pasiuntė daug medicinos personalo, gelbėtojų ir galbūt tai yra mažiau matoma, tačiau tai nėra mažiau svarbu. Taigi tikrai ES teikia rimtą pagalbą, kuri yra labai vertinama. Na, tai galbūt mes nesame pakankamai matomi. Tačiau reikėtų dabar paklausti savęs, kas yra svarbiau ar būti matomais, ar konkrečiai teikti pagalbą, galbūt nereikėtų pernelyg pasikliauti žiniasklaidą. Pirmiausia, reikėtų galvoti apie aukas ir kaip galima būtų sumažinti jų nelaimės mastą. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Ačiū už naujausios informacijos pateikimą. Dabar žodis poniai Šaumans. Dešimt minučių. Merci beaucoup, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū vystimosi komitetui. Mūsų NVO koordinavimas Europa Haitis būrė 60 nevyriausybinių organizatorių, organizacijų Haityje veikia nevyriausybinės organizacijos, žemdirbių organizacijos ir kitos organizacijos. Bendradarbiavimą pradėjome 2004 metais. Bandėme iš savo partnerių Haityje surinkti, kaip manoma, daugiau informacijos. Norėtume dabar padėkoti ES valstybėms už solidarumą Dėkojame išgirdus pagalbos šauksmą. Mes žinome, kad mūsų partneriai labai vertina tai partneriai Haityje. Dar taip pat norėtume pabrėžti, kad ir toliau norime atkreipti dėmesį į tai, kad nereikia pamiršti šį darbą, atstatomą į darbą įtraukti ir Haičio vyriausybę bei nevyriausybinės organizacijas. Reikia haitiečius įtraukti į visus atkūrimo etapus. Manome, kad šios šalies gyventojai yra e, svarbiausi dalyviai atstatant šalį. Ir ypač Porto Prensą bei e, nuo žemės drebėjimo paliestus rajonus. Dabar kas dėl skubios e, pirmosios reakcijos, manome, jog labai svarbu yra koordinuoti visas pastangas vadovaujant jungtiniams tautoms. Reikia koordinuoti tarptautinės pagalbos, humanitarnės pagalbos teikimą. Manome, kad ES taip pat čia gali turėti e, rimtą vaidmenį. Reikia koordinavimą vykdyti bendradarbiaujant su Haičio organizacijomis ir Haičio vyriausybė, nepaisant to, kad jos labai rimtai nukentėjo. Manome, kad e, žiniasklaidos spaudimas daromas dabar neturėtų apeiti Haičio vyriausybės, kažkaip tai apeiti Haičio organizacijų. Pagalba turi būti teikiama konkrečiai jiems. Nemažai organizacijų susibūrė vietoje ir padeda atpažinti nukentėjusius žmonės, parengti žuvusiųjų asmenų sąrašus. Praeitie jau daug buvo tokių atvejų, kurie parodė, kad Haičio organizacijos yra pajėgios teikti pagalbą, tarpininkauti, teikiant pagalbą maistą, vandenį, būstą, net ir sudėtingomis sąlygomis. Įgyvendinant sistemas infrastruktūras reikėtų numatyti haitiečių dalyvavimą atstatymę visais lygiais. Čia reikėtų pagalvoti ne tik tai apie vyriausybę, bet ir vietos valdžią. Šiuo metu pastebime, kad iš šalies centrinės dalies žmonės keliasi, važiuoja į didžiuosius miestus. Daug žmonių atkeliauja į Portoprensą, tačiau vietoje gyvenančios šeimos, tiesą sakant, nėra pajėgios padėti atvykėliams. Taigi reikėtų pagalvoti ir apie valstybės centrinėje dalyje teikiamą pagalbą. Kaip ponas Deguhtas, Deguhtas sakė, reikia pagalvoti ne tik tai apie humanitarnę pagalbą, bet ir apie valstybės atkūrimą, atstatymą. Reikia valstybės šalies atstatymą organizuojant atsižvelgti ir į galimo kito žemės drebėjimo riziką. Dabar teikiant pagalbą, mes norėtume teikti pirmenybę Haityje užaugintiems produktams, teikiant pagalbą maistu. Maname, kad reikia atkurti, galbūt ne, dar ne iš karto vėliau, bet reikia atkurti žemės ūkį, ūkį kuris galėtų vietos poreikius užtikrinti. Dabar kas dėl piliečių apsaugos, dėl saugumo. Manome, kad reikėtų imtis tokių priemonių. Haičio vyriausybė privalo apsaugoti savo piliečius ir užtikrinti, kad tarptautinė pagalba būtų teikiama policijos pastangų stiprinimui. Policija turi užtikrinti įstatymo viršenybę. Mes pageidaujame, kad būtų stiprinamos policijos pajėgos, nes policija taip pat nemažai žmonių prarado. Tarptautinė pagalba turėtų būti teikiama gavus aiškius jungtinių tautų įgaliojimus tam pritarus Haičio vyriausybei. Būtina yra įgyvendinti koordinuojamą humanitarnės pagalbos teikimo politiką, bendradarbiaujant su jungtinėmis tautomis ir vietos organizacijomis. Ir dabar mums kyla klausimas, ar nereikėtų artimiausioje ateityje pakeisti jungtinių tautų misijos pobūdį Haitis nėra e, karinį konfliktą išgyvenanti šalis. Čia ypač reikalinga socialinė pagalba. Dabar kas dėl struktūrinio atsako vidutinės trukmės laikotarpių ir ilgalaikėje perspektyvoje? Būtina pagalvoti apie Haičio skolų, tartautinių skolų nurašymą. Mes žinome, kad Prancūzija, Ispanija ir e, Dominikos Respublika ėmėsi e, nemažų nuolaidų. Šis kreipimasis yra taip pat skirtas ir pasaulio bankui bei e, tartautiniam valiutos fondui. Tai taip pat liečia ir pagrindinius Haičio priekybos partnerius, tokius kaip JAV ir ES. Tikimės, kad ES taip pat dės pakankamai pastangų tam, kad kaip manoma greičiau būtų nurašytos Haičio skolos. Dabar kas dėl valstybinių institucijų stiprinimo Haityje? Būtina paremti nacionalinę vyriausybę bei vietos valdžią. Būtina yra pasižiūrėti, kaip galima būtų atgaivinti ir kitus regionus, ne vien tik tai sostinę. Kaip jau ir sakiau, šiuo metu žmonės masiškai migruoja keliasi į didžiuosius miestus. Kitas dalykas - pilietinės visuomenės stiprinimas. Manome, kad nemažai Haičio organizacijų galėtų teikti pagalbą ir galėtų dalyvauti atkuriant Haičio vyriausybę. Manome, kad paramos teikėjai taip pat galėtų prisidėti savo pasiūlymais ir darbu. Reikia gerinti atstatomojo darbo kokybę, reikia, reikėtų susitelkti ties Haičio pažeidžiamumu ir nereikėtų atstatant pamiršti to dalyko, kad Haitis yra seismiškai aktyvioje zonoje, taip pat ir potviniai dažnai Haityje kyla. Ponas Deguktas apie tai jau kalbėjo, manome, kad ši iniciatyva labai svarbi, nereikėtų jos pamiršti. Kitas e, dalykas - rizikos prevencijos iniciatyvos. Uh, jų galėtų imtis tiek vietos, tiek e, valstybinė valdžia. Po 2004 metų potvinių pilietinės apsaugos mechanizmas buvo pradėtas įgyvendintas, įgyvendinti, manome, kad reikėtų dar jį labiau patobulinti. Dabar kas dėl žemės ūkio ir aplinkosaugos reikėtų vengti erozijos, dirbožėmių erozijos. Konkrečių priemonių tam galėtų imtis vietos bendruomenės kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis. Mes pasisakome už žemės ūkio politikos įgyvendinimą Haityje. Aišku, su tarptautinė pagalba. Tai yra būtina Haičio valstybės atkūrimui. Reikia tvariai užtikrinti maisto produkcijos didėjimą. Haičio žemdirbiai dirba to, kaip mūsųose buvo dirbama viduramžiais. Jiems yra reikalinga technologinė priemonių pagalba. Taigi, jiems taip pat reikalinga ir prieiga prie finansavimo šaltinių, kreditų. Kitas svarbus klausimas yra žemės nuosavybės klausimas. Ir pavojingų, dirv, pavojingų žemdirbystės plotų klausimas. Dar prieš žemės drebėjimą buvo pastebėta nemažai problemų žemės ūkio srityje. Pastangos tam keisti jau buvo pradėtos dėti, manome, kad reikia jas ir toliau tęsti. Dar reikėtų peržiūrėti tartautinius priekybos susitarimus pasirašytus su Haičiu. Haitis turėtų skatinti vietos gamybą Galbūt mokesčiais galima būtų tai padaryti. Reikėtų maisto produktų gamybą skatinti Haityje. Prašome peržiūrėti ekonominės partnerystės susitarimus su šia šalimi. Ir stiprinti labiau remti žemės ūkį. Ačiū Pirmininkė, ačiū už situacijos pristatymą. Dabar žodis parlamentarams. Galėsite užduoti klausimus komisarui ir nevyriausybinė organizacija. Ponas Mičelas dabar. Um... Ačiū, pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti abiem kalbėtojam už jų pasisakymus. Ypatingai noriu padėkoti komisarui, kad jis taip greit nuvyko ir parvyko iš Haičio E, sunku iš tikrųjų nustatyti, nuo kur pradėti spręsti šią siaubingą situaciją. E, taigi džiaugiuosi galės išklausyti komisaro e, nuomonės ir atsovės nuomonės. Taip pat aš norėčiau išreikšti užuojautą už žuvusius ir, ir taip pat susirūpinimą dėl situacijos. Uh, netgi prieš, prieš tą drebėjimą Haitis buvo tokia skurstanti mm, valstybė, kad iš 177 šalių Haitis buvo 149 jungtinių tautų skurdo sąraše. Iš tikrųjų, 78 procentai žmonių Haityje uždirbo mažiau nei 2 dolerius per dieną. Taip pat mirtingumas buvo labai aukštas. Ir ta, šalis, ta šalį nesiliauja krėsti visokiausios nelaimės. 70 procentų Porto Prans buvo visiškai sulyginta su žeme. Taigi net sunku pradėti įsivaizduoti, koks nelaimės mastas. E, visų pirma, norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi, jo komisaras minėjo, kad vyks e, posėdis dėl rekonstrukcijos Kanadoje, jeigu neklystų. Palaikau tai, ką minėjo nevyriausybinės organizacijos dėl mm, e, likusios haičio skolos nurašymo. Mm, 1,2 milijardo skolos jau buvo nurašyta 2009 metų birželį, tačiau 800 milijonų mm, dolerių dar lieka. Ir aišku, kad Haitis visiškai nesugebės jos e, gražinti. Man atrodo, kad tai e, tos konfer rekonstrukcijos konferencijos e, pagrindinis klausimas ir turėtų būti ši skola. Taip pat norėčiau kad komisaras patvirtintų, jog mm, ne, ne paskolų, bet subsidijų pagrindų teikiama rekonstrukcijos pagalba. Aš atsimenu, ką komisaras minėjo apie matomumą ir aišku suprantu, kad mes daug darbo darome per nevyriausybinės organizacijas ir taip toliau, tačiau mes jau ilgą laiką kalbėjome apie tas kovinės grupės. Tai dėja yra labai agresyvaus pobūdžio terminas, tačiau e, mes turime kitokias grupės omenyje. Tačiau bet kokiu atveju nesvarbu, kas bevyktų, jos, ne, jos, jos nėra matomos po Europos Sąjungos vėliava. Pavyzdžiui, buvo panaudotas amerikiečių laivas, karinis laivas, kuriame buvo įkurta ligoninė. Atskiros valstybės narės turbūt taip pat galėtų tai padaryti. Airijos, Prancūzijos, Belgijos vyriausybė yra nusiuntę pagalbą. 43 šalis yra nusiuntusios savo paramą, bet mes turėtume galvoti apie tai, kad reikėtų kažkokiu. Visų pirma, aišku, tą terminą kovinės grupės pakeisti mažiau agresyvaus pobūdžio terminų ir, ir kaž, kaž, kažkaip e, su, su, sugalvoti tą formatą, kuriuo remdamiesi galėtume teikti pagalbą ES vardu. Aš suvokiu, kad mes daug ką darome per nevyriausinės organizacijos ir tai taip pat yra puiku. Taip pat norėčiau iškelti e, kelis klausimus e, užduoti komisarui. Nemanau, kad reikia užsimerkti prieš tai, kad, kaip komisaras minėjo, ir kaip matome televizijos ekranuose, e, mėnesių mėnesiais šie žmonės turės gyventi po atvirų dangumi ir kai baigsis geras oras, tai situacija tikrai bus katastrofiška, todėl reikia apie tai pagalvoti. Ačiū. Dabar ponai Deve žodis. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti komisarą ir nevyriausybinės organizacijas už puikią veiklą, puikius veiksmus Haityje. Ir manau, reikėtų džiuotis, kad jie suvaidino e, tą vaidmenį, kad mes suvaidinome savo vaidmenį e, tokio, tokios baisios tragedijos akivaizdoje. Dabar norėčiau, kad leistumėte man sugaišinti kelias jūsų minutės ir priminti, kad per pasarosius kelis metus susidūrėme su tsunamiais Indonezijoje, Šrilankoje, e, žemės drebėjimais Turkijoje, potviniais Mozambike, Birmoje vykusiais uraganais ir kitomis gamtinėmis nelaimėmis. Ir kiekvieną kartą, kai mus ištinka katastrofa, kaip pasaro meto nelaimė Haityje, atrodo, kad mes vis bandome išradinėti dviratį lyg tai jau anksčiau nebūtų įvykę. Ir kiekvieną sykį esame nustebę, kad infrastruktūra sužlugo. Atrodo, kad e, mes esame nustebę, jog ten nėra kažkokių pagalbos organizacijų, nes juk viskas buvo sunaikinta. Tai vyks ir ateityje. Juk mums, visiškai aišku, kad mums reikia švaraus vandens, mums reikia vandens valymo įrenginių, medicininės pagalbos, maisto, vaistų, e, transportavimo priemonių, kranų, sraigtasparnių, laikino būsto, e, greitai surenkamo būsto, daktarų, slaugių, koordinatorių, administratorių mums reikia taip pat įvairių mechanizmų. E, visa tai yra prieinama. Aš išanalizavau per praėjusius 15 metų pasaulyje įvykusias didžiausias katastrofas ir 80 procentų tų, tų tragedijų yra įvykę š, maksimum 100 mylių nuo jūros, pavyzdžiui, Birmoje. Tengi, jeigu būtų buvęs reiktasparnių ir e, orlaivių, jie būtų galėję išgelbėti šimtus gyvybių, patiekdami jiems vandenį. Man atrodo, mes iš to turėtume pasimokyti, paprašyti e, vienos iš savo valstybių narių nusiųsti, e, nusiųsti savo techniką, lėktuvus ir sraigtasparnius į vietą, kaip tai buvo padaryta Mozambike. Galima būtų pasinaudoti lėktuvnešiais, kad galėtume nugabenti ten tuos reiktasparnius. Taip pat galėtume pasinaudoti laivuose esančiais medicinos darbuotojais. Jūreiviai galėtų taip pat padėti, teikiant paramą galėtume iškart nusiųsti ten e, greitai surinkamą būstą. Po tsunamio mėnesių mėnesiais negalėjome nieko padaryti, nesusir, negalėjome susiorganizuoti, nes negalėjome naudotis vietos oro uosto. Aišku, kad vietos oro uostas buvo e, ne, neveikiantis. Bet jeigu mes turėtume mobilius mohan, pagalbos mechanizmus, pavyzdžiui, lėktuvneši su sraigtasparniais, tai aišku, jeigu reikia, galima ir tą ES vėliavą užkabinti. Bet tokiu būdu mes galėtume iš karto teikti pagalbą ir turime kreiptis į valstybės narės prašydami e, panagrinėti galimybę e, skirtingose šalis š, pasaulio vietose esančius tuos e, tą įrangą pasiūsti ištikus nelaimiai. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė sako, reikėtų apsiriboti dvie, kalbėjimo laiką dviem minutėm. Dabar Gerero salon suteikiamas žodis. Me, me uno a las felicitaciones. Norėčiau pritarti tiems, kurie pasveikino nevyriausybinės organizacijas ir komisarą, padėkoti už jų darbą ir išreikšti užuojautos žodžius tūkstančiams haičio piliečių, kurie prarado gyvybę šioje. Norėčiau akcentuoti vieną iš trijų aspektų, apie kuriuos kalbėjo komisaras kai jisai kalbėjo apie tai, kad reikia atkurti funkcionuojančią valstybę su savo administracija, kuri galėtų funkcionuoti Haityje. Haitis yra labai patraukli valstybė prieš šią gaivalinę nelaimę. Valstybė, aišku, buvo labai vargana, e, lyginant su kitomis regiono valstybėmis, nes tai buvo nenusisekusi valstybė, turinti uh, nekokius santykius su kaiminėmis šalimis. Na, ir problema buvo ta, kad valstybė buvo nesėkminga. <clears throat> Ir dabar daugelis žmonių, tame tarpe ir patys Haičio gyventojai, teigia, kad nereikia atkurti Haičio valstybės, reikia ją sukurti. Tam, kad sukurtumėme Haičio valstybę, turime išspręsti humanitarnės krizės problemą ir įdėkti humanitarnės programas ir tas programas galiausiai paversti vystomojo bendradarbiavimo programomis. Aš manau, kad ES vaidmuo yra aiškus, reikšmingas, kuriant valstybę Haityje, kuriant vyriausybę, institucijas, valdymo organus. Naująjį Haitį reikia aprūpinti naujomis politinėmis struktūromis, kurios dirbo nesėkmingai praeitie ir išspręsti tas problemas, kurios dar egzistavo prieš žemės drebėjimą. Ponas Gerins, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, norėjau tris dalykus pasakyti. Pirmiausia, mums reikalinga yra vertinimo ataskaita apie situaciją bei apie ES atnešamą pridėtinę vertę. Antra, reikia ilgalaikių priemonių imtis, nes jau po kurio laiko labai greitai niekas apie Haitį nebekalbės, žiniasklaidos antraščių jis prapuls ir būtent tuo momentu reikia veikti vietoje ir gyvendinti ilgalaikius e, tikslus. Dar vienas dalykas dėl skolos. Aš tiesą sakant nepasisakau už skolos anuliavimą, aš esu už tai, kad besivystančiams šalims būtų teikiama, teikiamos paskolos. Tačiau jeigu pinigai yra skolinami. Tai reikėtų taip pat juos ir gražinti. Jeigu pasiskolinti pinigai nebuvo panaudoti žmonėms vietoje, tai galbūt nereikėtų ir tų pinigų prašyti gražinti. Reikėtų atskirais atvejais pasižiūrėti, kaip su tuo elgtis. Dabar trečias dalykas. Reikėtų ES į jų fast greito reagavimo sistemą įdėkti. Tai būtų grinai e, nekarinė humanitarinė operacija veikianti nuolat. Ji galėtų būti mobilizuojama bet kuriuo momentu, veikianti pagal tarptautinę ir humanitarinę teisę, vadovaujant ES, į ją, ją naudotis galėtų e, trečios, trečiojo pasaulio šalis, jungtinės tautos taip pat galėtų prisidėti šią operaciją vykdant Būtent todėl, kaip įmanoma, greičiau reikėtų sudaryti sąrašą tų savybių, kurios bus reikalingos į jų fest. Taigi reikia kaip ir inventorių tokį sudaryti. Būtina, kaip manoma, greičiau įdėkti tokią sistemą. Kaip jau ir sakiau, tai būtų ne karinė sistema, tačiau tai nereiškia, kad mes negalėtume e, pasinaudoti karin, karinio sektoriaus teikiamomis galimybėmis. Juk mm, vien tik tai karinių priemonių naudojimas nepaverčia veiksmų kariniais. Na ir dar vienas dalykas, būtinai reikia šioje priemonėje numatyti vietos ir NVO ir konkrečiai su NVO reikėtų pasižiūrėti, kaip jos galėtų dalyvauti šiame darbe. Ačiū toliau, ponė Lutford. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nesu šio komiteto narė, dėkoju, kad suteikėte man žodį. Priešingai nei ponas Dyva, aš neseku šių klausimų dešimtį metų bet, ir neanalizau, kas vyko per pastarosius dešimt metų, bet aš norėčiau paklausti komisaro, kokia konkrečiai būtų ES operacijų, operatyvinės komandos, ar tai būtų Europe 8, ar kitų tarnybų veikla, tarnybų, kurios jau veikia eilę metų, kokia būtų jų misija. Aš suprantu, kad kalba neina vien tik tai apie ES matomumą. Kalba eina ir apie operatyvinę veiklą, veiks, veiksmingumą. Ir kiek supratau, komisaras Dekucht gan pozityviai pristatė situaciją, kiek buvo patenkinti poreikiai. Priešingai nei kalbama žiniasklaidoje. Na ir ponas Dyva teigia, kad neturėtų būti labai sudėtinga koordinuoti valstybių narių veiklą. Man atrodo, kad tą nelengva padaryti, sunku koordinuoti valstybės narės. Taigi galbūt komisaras galėtų pateikti daugiau minčių. Mums nepavyko surenkti tokios Europe Aid e, ar panašios pastangos. Ar būtų dabar geresnių perspektyvų, pirmininkė minėjo 124 Lisabono starties straipsnį. Tai nėra mano kompetencijos rytis, nežinau tiksliai apie ką eina kalba, bet galbūt jūsų manimų dabar yra palankesnė aplinka koordinuoti veiksmus, tam, kad mes iš anksto apibrieštumėme, kas ką daro ir įvykus tam, tam įvykime mes galime tada iš karto tuos veiksmus koordinuoti. Dar 10 sekundžių. Nevyriausybinės organizacijos ypatinga dėmesį skiria maisto pirkimui vietoje, tam, kad būtų atkuriama, atkuriama žemės ūkis Haityje, ar tam skirsite kokią tai dėmesį. Ačiū, ponės Argentinė. Ačiū, pirmininkė. Pone Degucht, mes <clears throat> visi matėme, kaip ta tragedija vystėsi ir tikiuosi, kad ES dalyvaus atkūrimo darbuose ir ypatingas dėmesys bus skiriamas moteriams ir merginoms, nes yra smurto, seksualinio smurto prieš moteris apraiškų ir tai kelia nerima. Ir galima daryti prielaidą, kad po žemės drebėjimo situacija, moterų situacija bus dar blogesnė, nes moterys merginos turės užsimti prostituciją, kad galėtų prasimaitinti, pramaitinti vaikus. Ir e, būtinis smurtas irgi, aišku, lydi tokios e, nelaimės nuolatos. Taigi, norėčiau paklausti, ką komisija daro šiuo metu po žemės drebėjimo, ar ką ketina daryti per ilgesnę laiko perspektyvą, ar bus skiriamas pakankamas dėmesys moterims, merginoms nes jos irgi turėjo suvaidinti labai svarbų vaidmenį atkuriant e, šalį. Na ir žinoma, moterys patiria ypatingas problemas na, dėl kontracepcijos ir panašiai, nes e, nebus teikiama pakankamai kontracepcinių priemonių. Monsieur, monsieur Pone Strifler, ačiū pirmininkė, dėkoju ponui komisarui už informaciją. Aš taip pat norėjau, parenk, e, norėjau pasiūlyti, sudaryti delegaciją pasiūsti į Haiti atkūrimui. Taigi dabar kalbame apie 19 milijonų eurų papildomą pagalbą. Gal galėtumėte mums daugiau informacijos pateikti apie šio sprendimo tikslus, ar ši pagalba būtų skirta kitiems e, regionams palistiems žemės drebėjimo. Na ir dar dabar 2007 metais buvo paprašyta taryboje įkurti specialią grupę, kuri e, koordinuotų e, ir veiksmingai organizuotų veiklą humanitarnės pagalbos rytyje humanitarnės pagalbos ir maisto pagalbos e, pagal, grupė buvo įkurta 2009 metų sausio mėnesį, kuafa vadinamoji grupė. Taigi, kokio, ką jau padarė ta kuafa nuo sausio mėnesio praėjusiu mėnesiu, praėjusiu metu. Na ir paskutinis kalbėtas. Stas. Ačiū, ačiū pirmininkė, ačiū um, ponai Karle Gucht už labai gerai struktūrizuotą ir aišku pranešimą, taip pat uh, už nevyriausybinio organizacijų atstovės uh, pranešimą. Turiu du klausimus. Pirmą uždavė ponas Gornis, ponė Latford ir ponas Mitchell būtent uh, apie mm, Europos Sąjungos mm, pastangų matomumą. Ar galite mus patikinti, kad nuo šiol mes būsime vieningesni ir labiau matomi? Antra, e, dalykas susijęs su nevyriausybinio organizacijų sritimi. Mes kalbėjome apie priekybą ir partnerystę susitarimus, kurie ne visada, aišku, naudos atneša e, praktinės naudos žmonėms, vietos gyventojams. Man atrodo, dabar atėjo laikas pakoreguoti šią politiką, patobulinti savo darbą šioje srityje. Dar ponios Sankį paprašė žodžio. Grazie, signor Presidente. No, volevo ricordare, a parte il fatto che questo... Pone Annichè. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų tiesa, kad visi yra šokiruoti ir sutrikę. E, Italija buvo viena iš pirmųjų šalių, kuri pasiūlė e, savo paramą. Ji e, įsteigė lauko ligoninę su 200 medikų ir pradėjo iš karto teikti būtinas medicinės paslaugas, kaip ir kitos šalis. Kaip motina, kaip moteris noriu pasakyti. Mes ma, skaitėme pranešimus laikraščiuose apie vaikus, kurie tiesiog išnyko, kurie galbūt dabar taps vergais ir bus išnaudojami. Ar kas nors žino, kas atsitiko tiem vaikam? Nes tai yra siaubinga. Dešimtis vaikų dingo. Aš norėčiau pasakyti tiek daug, bet suvokiu, kad mes neturime laiko. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tuos vaikus, kurie tiesiog dingo. Dabar žodis suteikiamas komisarui, kad jis galėtų atsakyti į pateiktus klausimus, jei pavyks per penkias minutės. Visada galiu pasistengti, aišku, pirmininkė. Visų pirma, Ponas Mičelas sakė, kad 70 procentų Porto Princo yra nusiaupta, bet tai netiesa. Sakyčiau, kad 20 procentų yra nusiaupta. Be to, aišku, reikia prisiminti tokius miestus kaip Leogan ir Šakmel, kuriuose taip pat yra labai daug kas sugriauta, net daugiau nei Porto Prince, kalbant procentais. Tačiau Porto Prens yra labai didelis miestas ir, kaip jau aiškinau pradžioje, ten yra kvartalai, kurie yra visiškai sunaikinti, o kitos vietos už kelių šimtų metrų niekas tiesiog nebuvo paliesta. Taip pat įdomu pastebėti, kad keliai e, yra tokios pat būklės kaip ir prieš žemės drebėjimą. Tai taip pat yra labai įdomu. Nesu žemės drebėjimų specialistas, bet sakyti, kad 70 procentų Porto Prens yra sugriauta, nėra tiesa. Norėčiau pasakyti, e, tai perskaičiau nevyriausybinio organizacijų man pateiktoje medžiagoje. Na, tai netiesas. Aš pats ten lankiausi ir Mes e, lankėmės keliomis progomis ir mieste iš visų pusių jį apžiūrėjome, skridome virš jo sraigtasparnių, tai tikrai nėra tiesa. Sakyčiau, 20, tikrai nedaugiau nei 25 procentai. Tai vis dėlto taip pat yra daug, ar ne? Juk ten gyvena 3-4 milijonai žmonių. Uh, Dabar dėl subsidijų ar paskolų. Taip pat buvo užduotas klausimas. Visi, e, visos lėšos, kurios buvo skirtos e, vyriausybinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, jungtinėms tautoms, yra subsidijos jokių būdų ne paskolos. Nebūtų visiškai logiška dabar teikti paskolas. Apie tai net nereikia kalbėti. Daug klausimų sulaukiau dėl ES matomumo ir kokia bus situacija ateityje. Visų pirma, manau, svarbu pažymėti, kad pradėjus darbą naujai komisijai, humanitarinė pagalba ir civilinė e, sauga e, priklausys vieno komisaro portfeliui. Tai yra labai svarbu. Taip pat dėlėtų nepamiršti, kad civilinė sauga yra. Ir taip pat priklauso valstybių narių kompetencijai, o ne Europos Sąjungai. Tačiau koordinavimo mechanizmas, taip vadinamasis MIC, priklausys humanitarnės pagalbos portfeliui. Man atrodo, tai jau yra didelis žingsnis į priekį. Antra. Lisabono sutartyje yra daug daugiau aiškumo E, kalbant apie santykius tarp komisijos ir valstybių narių. Tuo galima renk, remtis rengdami pasiūlymus. Trečia, Lisabono sutartyje taip pat numatomas solidarumo straipsnis, ko anksčiau nebuvo. Ir tokia nelaimė galėtų kada nors atsitikti ir Europos Sąjungoje. Ir todėl turime būti tam pasiruošę. Sutartis numato, kad turime kažką daryti šiuo klausimu. Dabar dėl to, kokia forma tai turėtų vykti. Dabar mes turime humanitarinę pagalbą, tai yra ECO, la, Europos komisijos labai gerai funkcionuojanti tarnyba, yra MIC, e, dabar tai priklausys pono Dimas portfeliui ir iki šiol šioje krizėje ji visai pasiteisino, labai greitai suveikia. Ir MIC pagrindinė mintis yra ta, kad pasitelkiamos valstybių narių e, pajėgos, jų gebėjimai. Iki šiol tai pasiteisino. Taip pat e, yra EUCOL e, koordinavimo mechanizmas, kurio pagrindinis tikslas yra sutelkti karinius pajėgumus e, iš valstybių narių. Kaip vienas iš jūsų minėjote, tai nebūtinai reiškia, kad tai turime kalbėti apie karinės operacijas, juk aišku, kad kai kurios kariuomenių, kai, kur, kai kurie kariuomenių pajėgumai tokiose situacijose labai praverčia. Uh, Taigi paminėjau tuos tris mechanizmus, kurie iki šiol jau veikia. Ir aišku, jie turi būti patobulinti atsižvelgiant į tai, kaip jie mums pravertė per tsunami. Tačiau galiu pasakyti, kad jie veikia patenkinamą. Aišku, galima visą laiką stengtis situaciją patobulinti, tačiau apie tai reikia rimtai pakalbėti, kaip tai padaryti. Aišku, matomumas yra labai svarbus dalykas, prie to dar galėsiu sugrįžti, bet reikia pakalbėti ir apie mūsų operacijas. Taip pat turėtume sugebėti apjungti ir tą, ir tą. Pavyzdžiui, pono Devas mintis, kad galima būtų panaudoti daugia funkcinį laivą. Na, bet žemės drebėjimas ne visuomet atsitinka ten, kur yra įmanoma tą padaryti. Reikia kelio, kelių savaičių, kol tas laivas e, atplauks į tą uostą. Nėra viskas taip paprasta. E, gal jūs galite pateikti pasiūlymą, kaip būtų galima finansuoti tokią priemonę. Taigi viskas nėra taip jau paprasta. Ir manau, kad mechanizmas, kuris galėtų mobilizuoti visus gebėjimus konkrečios gaivalinės nelaimės atveju, uh, jau būtų labai didžiulis žingsnis į priekį ir mes galėtumėme dirbti tuo klausimu ir komisija pasirengusi išklausyti visų pasiūlymų ir dabar yra tam tinkamas klimatas. Na ir dar vienas pasiūlymas, kuris buvo pateiktas taryboje dėl to, kad būtų galima suburti savanorių komandą. Puikus pasiūlymas. Esame pasirengę pateikti konkretesnius pasiūlymus šiuo klausimu. Bet bandyti įsivaizduoti, kad tokių savanorių komandos pagrindų galėtumėme um, padėti tokios nelaimės atveju, na, kažin, ar to pakaktų, reikia specialistų. Ir puiku matyti, kaip greitai tie specialistai uh, organizuoja darbą vietoje, tai yra tikrai labai aukštos kvalifikacijos žmonės, sugebantys dirbti labai sudėtingomis sąlygomis dieną, naktį, ištisą parą. Taigi turime pamastyti, kaip būtų galima pasiekti geresnio rezultato nei dabar. Ir nemanykite, kad dabar jau tas rezultatas yra toks prastas, humanitarinės operacijos funkcionuoja Haityje, dirba specialistai ir aišku viską būtų galima padaryti geriau, bet sistema gan gerai veikia. Matomumas yra kitas klausimas. Matomumas tai jau yra politinės valios klausimas, susijęs būtent su politinė valia. Ir jeigu visi žmonės iš įvairių valstybių narių ten nuvyktų su uniforma, tada būtumėme labai matomi, bet taip nėra. Uh, aiškiai tuos dalykus konstatuokime. Jeigu visi dirbtumėme po ES vėliavą, na, šalia ES vėliavos galima pagabinti ir savo valstybės vėliavą, tuomet galbūt būtumėme labiau matomi. Tai yra politinio pobūdžio problema, kaip sukurti tą matomumą. mes turime visų pirma būti praktiški. Kūrimas, atkūrimas, ponas Gerero apie tai kalbėjo. Taip, tai tokios diskusijos yra reikalingos ir aišku, kalba eina apie kūrimą. Atkuriant taipogi tam tikras sistemas. Bet valstybės kūrimas, institucijų kūrimas tą lengviau padaryti popieriuje nei praktikoje. Ir tą faktiškai būtų galima padaryti tik tuo met, jeigu vietoje veikia pilietinė visuomenė, jeigu yra politinis elitas, kuris nori ir sugeba, gali tą daryti kartu su jumis. Jeigu to nėra, jeigu nėra atitinkamos paramos vietoje, tuomet yra labai sunku iš išorės tuos dalykus padaryti. Dėl to mes ir pateikėme pasiūlymą pabandyti atkurti valstybę fizinę, fizik, fizinę prasme ir taip pat teikti paramą tam, kad Haičio valstybė galėtų funkcionuoti, kad galėtų patys spręsti, kokia bus jų ateitis, bet tą padaryti nėra lengva. Puikiai tą suprantate. Bandysiu, ko galima trumpiau atsakyti. Uh, Rytoj atsiųsiu raštu ataskaitą apie situaciją Haityje. Per sekretariatą gausite tą ataskaitą, galėsite išdalinti e, komiteto nariams, ponė Žuly. Sara Latvart uždavė klausimą apie maisto pirkimą vietoje. Norime tą daryti, bet nėra irgi lengva. Pirmiausia dėl to, kad to maisto kol kas nėra. Ir pirkti vietoje, tai reiškia pirkti Junktinėse Amerikos valstijose, tai jau geriau siūsime savo atsargas. Na ir kitas klausimas, kas yra įmanoma regione ir ką įmanoma padaryti. Pieno milteliai JAV, na jie arčiau Haičio, tačiau mes mieliau siunčiame pieno miltelius iš ES. Ir aišku, ypatingą dėmesį skiriame moterų apsaugai, mergaičių. Su UNICEF'u dirbame. UNICEF'as e, yra įgaliotas apsaugoti, ginti moteris. Taip pat renkame informaciją apie vaikus, kurie neteko tėvų. Taip pat bandome rinkti informaciją apie priekybą vaikais, ir kokia yra realybė, kas yra tiesa, kas yra netiesa, nes e, neaišku, kokio masto yra ta problema ir mes esame pasirengę paremti valstybių narių veiksmus, UNICEF'o veiksmus, e, nesvarbu, kokią formą galėtumėme tą padaryti. E, ar dirbame ir kitose miestuose, taip, Leoganą minėjau kitus miestus, kurie yra mažesni, bet irgi yra labai nukentėję. 150 tūkstančių viename, kitame 80 tūkstančių. Ir ten irgi vyksta atkūrimo atstatymo darbai mažesnių mastų, nes miestai yra mažesni, bet irgi paprašėme, kad humanitarinė pagalba būtų gerai organizuojama ir tuose mažesniuose miestuose. Toliau prekybos politika, aišku, ji gali būti labai svarbi atkuriant šalį. Praėjusį kartą jau sakiau, kad reikia pasižiūrėti, kaip vystimasis struktūriškai geriau gali būti įtrauktas į ekonominius ir partnerystės susitarimus. Manau, kad tokiame regione kaip Karibai tai ypač svarbu būtų. Pavyzdžiui, Haitis ir Dominikos Respublika galėtų bendradarbiauti, nes vis dėlto tai yra e, tos pačios salos e, dvi skirtingos dalys šalis. Kitus, į kitus klausimus atsakysiu raštu, kaip ir sakiau. Dabar poniai Šamans žodis, kad būtų atsakyta į klausimus, kurie buvo užduoti. Manau, kad e, čia reikėtų du klausimus išskirti. Buvo kalbėta apie maisto pirkimą vietoje. Čia buvo kalbama ne tik apie maisto pirkimą, bet ypač apie galimybę vietos žemdirbiams, vietos gamintojams e, juos realizuoti ir gauti pajamų iš produkcijos. Taigi reikėtų stiprinti vietos žemės ūkį, vietos gamybą. Lygiai taip pat mes gerintume ir ekonominę situaciją. Nemažai e, šalies e, viduryje įsikūrusių žemdirbių buvo priversti apleisti savo ūkius, todėl kad, pavyzdžiui, e, pigesni ryžiai buvo importuojami iš Majamio. Reikėtų, kad tokie žemdirbiai imtųsi apleistus ūkius ir toliau dirbti. Mes pastebėjome, kad pastaraisiais metais dėl išorės importo buvo žemės ūkio mastai smarkiai sumažėję Haityje. Na ir dar trumpai atsakysiu apie moterų situaciją ir apie jų ateitį Haityje. Šiuo metu smurtas Haityje vyrauja. Kaip žinia, mus pasiekė informacija, kad smurto mastas yra smarkiai pagražinta žiniasklaidos. Keletas vaizdų apskriejo pasaulį, tačiau tie vaizdai yra. Tačiau tie vaizdai, toks reiškinys nėra visur plačiai paplitęs. Žinome, kad moterų organizacija labai gerai veikia Haityje ir žinome, kad Haičio moterų reikalų ministerija ir iki šiol gerai dirbo tiek kovojant su smurtu, tiek su smurtu prieš moteris. Taip pat e, buvo nemažai imtasi veiksmų e, AIDS prevencijos rytyje. Labai gaila, bet mes sužinojome, kad trys moterų judėjimo svarbios lyderės žuvo per žemės drebėjimą. Dabar kas dėl pagalbos, ne tik tai humanitarnės pagalbos, bet ir pagalbos ateityje norėtume pasiūlyti ar paremti Karelo Degukto pasiūlymą. Tai yra dar labiau koordinuoti teikiamą paramą tarp valstybių narių. Nuo pat pradžių jau reikėtų tai daryti. Tai reiškia, kad e, nereikėtų, kad visi vienu metu siūstų tą pačią įrangą, reikėtų kažkaip iš anksto koordinuoti, kaip ir ką kas darys, reikėtų, kad šalis specializuotųsi tam tikroje srityje, kad būtų tinkamai teikiama pagalba, organizuojamas teikimas jos. Pirmininkė, ačiū Jums abiems už pateiktą informaciją. Dabar turime tik tai pasižiūrėti, kada vyks kiti mūsų susitikimai. Taigi kitas mūsų susitikimas Briuselėje e, vasario 3 dieną, trečiadienį, vyks e, ponios Georgievos paskirtosios komisarės klausimas. 12.30 pradžia, pabaiga 15.30. Toliau e, vasario 4 diena, ketvirtadienis nuo 9 iki 12.30 ir vasario 22 diena, pirmadienis nuo 15 iki 18.30. Posėdis baigtas. Gero vakaro.